I think we can start. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Galime pradėti, mielos kolegės, mėly kolegos. Džiaugiuosi, kad visi susirinkome. Tikiuosi, kad atostogos buvo puikios, pailsėjote, sukopėte jėgų artimiausiems mėnesiams iki pat kalėdų, kai mūsų laukia e, kit, tos atostogos. Man, matau, kad gražiai atrodote ir jums sekasi gerai, todėl galime pradėti. Darbo tvarkę tvirtinsime, jei niekas neprieštarauja, nematau prieštaraujančių. O Liepos 11-12 dienos protokolai taip pat gali būti patvirtinti, jei niekas neprieštarauja. Matau, kad taip. Tvirtiname. Pirmininko pranešimų jokių likščiau nėra, todėl pradėsime nuo elektroninio balsavimo. ES 2017 metų finansinių metų bendrasis biudžetas, e, nuomonės referentė Isabelė Demonte, bet prieš tai pasitikrinsime, kaip veikia mūsų balsavimo įranga. Balsavimas pradedamas. At, matau, matau, atpažinsiu. Pripratę Ar neveikia jūsų įranga? Pabandykite šalia esantį. Balsavimas baigiamas. Panašu, kad viskas veikia. Gut, dann start. Tuomet pradėsime nuo pirmo jo pakeitimo 5928, kas už. Prieš. Susilaikę, priimta. 5909, kas už. Prieš. Susilaikę, priimta. 5927, kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Galime ir pasitikrinti. 5927 elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. 17 už, 22 prieš, susilaikiusių nėra atmesta. 5, 9 nekartosiu, bet sakysiu tik paskutinius skaičius. 14 kas už, prieš, susilaikę, Panašu, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. 19 už, 22 atmesta, atm, atmestas, 26 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Pasitikrinkime elektroninis balsavimas dėl 26. Baigiamas. 27 už, 13 prieš. Ačiū. Atrodė visai kitaip. Nulis septyni. Į sveikatą. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 5883. Kas už? prieš, susilaikę priimta. 5882 už, prieš, susilaikę priimta. 5880 kas už, prieš, susilaikę priimta. 5875 kas už, prieš, susilaikę priimta. 5876 kas už, prieš, susilaikę priimta. 5888, kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 5877, kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 5878 už. Prieš. Susilaikė priimta. Susilaikė priimta. 9. Dabar 5, 8. 5, 8, 7, 0. Identiški kas už. Prieš. Susilaikę priimta. 5, 8, 6, 7. Kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 5859 ir 5896 identiški, kas už? Prieš. Susilaikę, priimta. 5889. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atrodo, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime. 5889 elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. 18 už, 23 prieš atmesta. 5891, kas už. Prieš. Susilaikę. Panašu, kad priimta, tačiau pasitikrinkime, elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. 24 už, 17 prieš, priimta. 5, 8, 6, 8, kas už. Prieš. Susilaikę, priimta. 5, 8, 9. Ne, tas atkrenta. 5, 8, 6, 9, kas už. Pasitikrinkime, elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. 20 už, 21 prieš. Atmesta. Ir Nepaisant to atmestas. 5860 ir 5895 kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 5861, 7198, 17 yra identiški kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 5861. 5862, tada 7293, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 5918, už, prieš, susilaikę, priimta. 5852, 6587, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 5866, kas už prieš susilaikę priimta. 5920 kas už prieš susilaikę priimta. 5923 kas už prieš susilaikę atmesta. Pirmas kompromisas kas už prieš susilaikę priimta. 58 99 kas už. Prieš susilaikė atmesta. Elektroninis balsavimas dėl šio pakeitimo. 17 už, 25 prieš, vienas susilaikęs atmesta. 5900. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 5901, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 5902, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 5903, kas už. Prieš. Susilaikė. At... Priimta. 5908, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Baigiamas. Akivaizdu, tačiau tikrai taip neatrodo. Atsiprašau. Taigi akivaizdžiai atmesta. 5925. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. 5925. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. 17 už 25 prieš. Taip, atmesta. 5, 8, 7, 9 kas už. Prieš. Susilaikę priimta. 5, 9, 10 kas už. Prieš. Susilaikę priimta. Perėsime prie nuomonės projektų pakeitimų. Antrasis kompromisas kas už. Prieš. Susilaikę priimta. Trečias pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Ne. Trečiasis pakeitimas. Balsuojame dėl trečiojo pakeitimo. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. 18 už 25 prieš atmestas. Trečias kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Vienuoliktas pakeitimas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 20 už, 24 prieš atmesta. Ketvirtas kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Keturioliktas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. 16 už 27 prieš atmesta. 19 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę atmesta. 21 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę priimta. 22 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę priimta. 23 pakeitimas kas už. Prieš Susilaikė. Priimta. 24. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 25. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 26. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 29. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 28. Už prieš susilaikę priimta. Pasitikrinkime 28 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. 22 už, 21 prieš. Atmesta sako pirmininkas, nes 22, 22 jo kolega neturi kortelės. Priskaičiuojame. Tačiau esminis e, lūžis įvyko dėl to, kas susilaikė. Vienas. 27 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Penktas kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikė priimta. 36 pakeitimas, kas už. Prieš Susilaikę priimta. 37 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę priimta. 38 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę priimta. 41 už. Prieš. Susilaikę atmesta. 39 už. Prieš. Susilaikę priimta. 42. Ne, Jis atkrenta. 39 priimtas. 39 jau balsuotas, 42 kas už, prieš. Susilaikė atmestas. 43 kas už, prieš. Susilaikė priimta. 40 kas už, prieš. Susilaikė. Panašu, kad priimtas, tačiau pasitikrinkime. Balsavimas dėl 40 pakeitimo pradedamas. Baigiamas. 25 už, 18 prieš. Priimta. Pereisime prie balsavimo dalimis. Ir tai dar kartą buvo pakeista. Pirmoji dalis vadinasi balsuoti dėl 45 pakeitimo be žodžio green. Kas už? Prieš Panašu, kad pat priimtas, tačiau pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas pradedamas pirmoji dalis. Balsavimas baigiamas. 23 už, 20 prieš, vienas susilaikęs priimta. Antroji dalis kas už. Prieš. Susilaikę, priimta. Pereisime prie 44, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė, priimta. 47 už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 48 kas už, prieš, susilaikė, Atmestas. 54 už. Prieš. Susilaikę priimta. 55 už. Prieš. Susilaikę atmestas. 56. Bet tai buvo akivaizdu. 5, bet balsuokime dėl 55. Dar kartą elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. 20 už, 21 prieš, 3 susilaikė. Nedidelių skirtumų vis dėlto atmestas. 56 už, prieš, susilaikė, priimta. 57 už, prieš, susilaikė, priimta. 58 už, prieš, susilaikė, priimta. 59 už prieš susilaikę priimta. 60 už prieš susilaikę priimta. 61 už prieš susilaikę priimta. 7 kompromisas kas už prieš susilaikę priimta. 62 už prieš susilaikę Panašu, kad priimta, tačiau pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas dėl 62 pradedamas. Baigiamas. 19 už 25 prieš atmestas. 69 už prieš susilaikė atmesta. 70 už prieš susilaikė atmesta. 68 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 71 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 72 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 73 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 74 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 75 už, prieš, susilaikę, priimta. 76 už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime, balsavimas dėl 76 pradedamas. Baigiamas. 21 už 23 prieš. Atmestas. Pereisime prie galutinio balsavimo. Jis pradedamas. Markus Piperis turi prieš tai pasakyti, koks jo balsas. Balsavimas baigiamas. 42 už, 2 prieš, 1 susilaikęs. Nuoširdžiai dėkoju nuomonės referentį. kommen auch noch Abstimmungen ab. Mūsų laukia dar pora balsavimų, kurie ne, nėra tokie ilgi. ES suksys, suskystintų gamtinių dujų naudojimo ir dujų laikymo strategija. Pranešėja Klaudija Monteiro de Agija. Pirmas kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. Pirmasis A kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Devintas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas kas už. Prieš. Pasitikrinkime. Vienuoliktas pakeitimas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. 25 už, 16 prieš, 2 susilaikė priimta. 12 pakeitimas kas už. Prieš. Pasitikrinkime. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. 22 už, 19 prieš, 2 susilaikę, priimta. Antras kompromisas, kas už? Prieš, susilaikę, priimta. Žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja jam? Ne. Tuomet kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas dėl žodinio pakeitimo pradedamas. Baigiamas. 20 už, 23 prieš atmesta. Trečias kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Trisdešimt pirmas pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Trisdešimt antras pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė priimta. Balsuosime dalimis dėl 33. Pirmoji dalis, kas už. Prieš. Pasitikrinkime. Pakeitimo pirmoji dalis. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. 19 už, 24 prieš atmesta. Antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaikę atmesta. 34. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 35. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Atrodo, kad priimtas. Elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. 22 už, 20 prieš. Taip, priimtas. 36. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Penkisdešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 53. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 60. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 63. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už? prieš susilaikę priimta. 68 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. Devintas kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 78 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. 79 pakeitimas, kas už prieš susilaikę priimta. 80 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 81 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 82 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 83 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už. Pasitikrinti norite. 83 e, pakeitimas, elektroninis balsavimas rodamas. Baigiamas. 23 už, 19 prieš. Ačiū. Priimta. Dešimtas kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikę priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už prieš susilaikę priimta. 90 pakeitimas kas už prieš susilaikę. Pasitikrinkime, atrodo, kad atmesta, tačiau pasitikrinkime elektroninis balsavimas pradedamas. Baigiamas. 27 už, 15 prieš priimtas. 91 pakeitimas kas už. Prieš Susilaikė atmesta. 92. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 93. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Galutinis balsavimas. Dėl viso projekto pradedamas. Baigiamas. 37 už,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 techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2006 pasvirasis brūkštis 87 AB panaikinimas ir taip toliau. Yra tik vienas balsavimas, vardinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 40 už, vienas prieš, vienas susilaikęs. Pranešėjas buvo Ivo Beletas, sveikinu jį. Šiandienos balsavimai tuo ir baigėsi. Ja, ja. Ja. So. Thank you very much. Thank you. well done. Gut gemacht. Ja, aber manchmal sieht man wirklich. So, da wir ein bisschen in Zeitverzug sind, machen Kadangi truputuką vėluojame, tęsime toliau. Noriu paprašyti kolegų nenorinčių likti salėje, tiesiog išeiti. Tylos. Ataskaita Dėl tarybos direktyvos įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis e, pranešėjas Nilsson. Jam suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. E, mums e, iš tiesų labai svarbu ir nes transporto komitetas yra kompetitingas ir už transportą ir turizmą. Be to, mes esame aktyvūs regionuose, kur turizmas labai aktyvus. Ir aš manau, kad mes visi patys e, savo gyvenamosiuose regionuose bandėme išsiaiškinti, kas turistams nepatinka, kuo jie patenkinti. E, e, lyčių lygybės klausimai, paaiškėjo, turistams yra labai svarbus. Ir jeigu norime, kad turizmas auktų, turime tas problemas spręsti. E, aišku, iškyla kai kurie esminiai klausimai, esminės problemos. Ir e, labai svarbu, kad mes užtikrintume vienodą moterų ir vyrų traktavimą suteikiant įvairiausias paslaugas turistams. E, šiuo atveju mes kalbame apie dalymosi ekonomiką ir manau, kad čia galima žiūrėti nemažai problemų. Be to, kai kalbame apie viešąjį transportą, ten matome neretai seksualinio priekabiavimo atveju. Ir aš manau, kad mūsų komitetas turi tuo požiūriu irgi padirbėti, kad e, tokių priekabiavimo atvejų sumažėtų. E, dažniausiai, kai mes kalbame apie lyčių lygybę, sakome, kad valstybės narės turi gyvendinti direktyvą, nes būtent joms tenka svarbiausias vaidmuo. Labai svarbu, kad žmonės kiekvienoje valstybėje narėje jaustųsi uh, kokias, jūsų kokias turi teisės ir už ką yra atsakingi. Ir, aišku, nacionalinė administracija turi tuo pasirūpinti. E, kitas dalykas. E, maitinimas krūtimi viešose vietose. Direktyva tokia jau yra parengta ir aš tik tai tikiuosi, kad valstybės narės prims teisės aktus, kurios praktiškai leis perkelti direktyvą e, į nacionalinę sistemą, nes ši tema nepaprastai svarbi. Aš žinau, kad pasiūlymas e, yra teigiamas ir lau, teikiamas ir aš lauksiu dabar jūsų komentarų, kad jis būtų dar geresnis. Ačiū. Dėkoju. Dabar jos Bakbach. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui ir pasveikinti jį. Mes visi suvokiame, kad vienodos teisės yra svarbios ir kalbėtojas nu, nutyla. E, ši tema labai svarbi. Turime daugiau dėmesio skirti transportui ir turizmui. Deja, yra tokių problemų, kurio, kurių negalime įtraukti į šį pranešimą. Um, Kolega kalbėjo apie priekabiavimą viešajame transporte, ši problema vis dar opi ir čia reikia labai aiškiai įvardinti, kokia turėtų būti atsakingų asmenų atsakomybė. Pranešime yra atkreipiamas dėmesys į tam tikrus skirtumus skirtingose valstybėse narėse, nes būtent dėl to sunku dirbti. Skirtingose valstybėse įvairūs teisės aktai įgyvendinami skirtingai, e, kartais e, nėra duomenų arba jie nėra pakankami, todėl sunku juos vertinti. E, tai svarbiausi dalykai kuriuos mes dar tobulinsime. Dėl maitinimo krūtimi turizmui šis klausimas labai svarbus. Manau, kad mes turime stengtis įtraukti į šeštą punktą dar ir šį akcentą. Dar trūksta tokio dalyko. Panašu, kad moterys vis labiau domisi vairavimo kaip profesija, autobusų vairavimo, vilkikų vairavimo galimybėmis, manau, jog labai svarbu užtikrinti jų teisės. Tuo labiau, kad vairavimas kaip profesija yra sudėtinga ir sunki net vyrams. Manau, kad reikėtų sukurti pakeitimą susijusi ir su e, šią temą. O šiaip dėkoju pranešėjui. Sasnabavau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pati čia e, dalyvauju posėdėje e, vietoj ponios Maisen. Ji man atsiuntė e, savo komentarus, nes negalėjo atvykti. Atitinkama direktyva jos e, rašte parašyta 2004 metais buvo pririnkta. Transporto komitetas savo pranešime aiškiai sako, kad komisija parengė e, šio teisės aktų įgyvendinimo dokumentų, o valstybės narės vis tik tai e, juos turėjo gyventi, tačiau transportas nėra m, paminimas. Tačiau, kai kalbam apie skirtumus draudimo išmokos, draudimo įmokose e, vyrams ir moteriams, tai matome, kad jų yra gana daug. Moteris neretai turi mokėti daugiau negu vyrai. Lyties diskrim, lyčių diskriminacija ir viešuosiuose transporto paslaugose yra jaučiama. Taip pat, kai kalba apie aštuntą punktą, kur yra kalbama apie pagalbą neščiosiams lėktuvose ir seksualinį prikabavimą viešajame transporte. Tokią nusikalstamą veiklą neletai vykdo netgi viešojo transporto e, operatoriai. E, ji tiesą sakant pati sako nesanti tikra, ar iš tiesų ta problema tokia aktuali. Tačiau transporto paslaugų teikėjai turbūt turėtų numatyti zonas, kur galėtų sėdėti tik moteris viešajame transporte. E, ne visose traukinių ar metro stotise yra liftai. E, jos nuomonė tai yra rimtesnė problema, nes tai aktualu ne tik moterims, kurios e, su vaiko vežimėliais važiuoja, bet ir žmonėms, kurie turi judėjimo negalę. E, tiek ponia Maisner šį noriu pasakyti, bet kadangi aš kalbu vietoj jos ir turiu progą pasisakyti, pati norėčiau išskirti porą problemų. Visų pirma, iš tiesų draudimo atveju daugelie valstybių narių moteris yra diskriminuojamos nes moteris turi mokėti už draudimą daugiau. O jeigu pažiūrėtumėm į ataskaitas, pamatytumėm, kad moteris vairuoja atsargiau ir sukelia mažiau autoįvykių. Tai yra labai svarbu. Kitas dalykas. Metro vagonai. Jeigu mes juos skirtumėm tik tai moteriams, kai kuriuose valstybėse narėse yra tokiu atveju, nemanau, kad tai būtų normalu, turėtumėm tam prieštarauti. Jeigu Europoje yra valstybių, kurios numato specialius vagonus moterims, tai e, tada turbūt e, negalėtume su to taikytis. Turim greičiau galvoti apie žmonių mokymą, ūkdymą, švietimą. E, Kaip turim kalbėti apie bendrai moterų seksualinį persikojimą bet kuriuose gyvenimo srityse. Greičiau reikėtų organizuoti informavimo kampanijas apie transportą. Žinome, kad informavimo kampanijų yra nemažai organizuojama apie lyčių lygybę, bet lygiai taip pat e, turėtumėm pasirūpinti, kad moteris dirbančios viešajame transporte nebūtų diskriminuojamos. Dar vienas dalykas. E, patalpos vaikams pervystyti E, dažniausiai e, tokios galimybės yra numatytos moterų tualetuose, bet kai, kai kalbam apie infrastruktūrą, turim pagaliau suprasti, kad ne tik moteris keičia vystiklus, lygiai taip pat ne tik vyrai keičia vystiklus, e, kiekvienoje poroje yra kitoks susitarimas ir turėtumėm pagalvoti, kad viešuose vietose tie, vis, tas visuomenės pokytis būtų atspindėtas dėl maitinimo krūtimi viešoje vietoje Yra numatyta tokių galimybių jau dabar ir dažniausiai tai stebina, bet mes turėtumėm tik pasirūpinti, kad e, visuomenė kitaip vertintų maitinimą krūtimi, pavyzdžiui, viešajame transporte. Galime organizuoti vėlgi informavimo kampaniją, švietimo kampaniją, ar kažkas, kad valstybės narės tą darytų, nes kalbam ne tik tai apie moterų, bet ir apie kūdikių saugumą. Ačiū labai. E, Zylė dabar norėjo pas, pasisakyti, du vyrai kalbėjo, dabar vis dėlto Robertas turi balsą. Aš norėčiau nieko dabar nesakyti. Ačiū. Keith Taylor. Labai ačiū, pirmininkė. Aš išmokau šią savaitę naują žodį. Galbūt jūs. Uh, apgailestausite, kad taip ilgai man užtruko. Androcentrizmas, tas žodis naujas yra, kurį išmokiau. Nežinau, ar vertėjai moka tą žodį, bet tai yra e, sąmoninga veikla ar panašu, kai e, vyriškas požiūris ar vyrai E, yra pas, požiūrį pasaulį centras. Išmokau šį žodį, nes skaičiau puikų pranešimą transporto komitetui, komiteto vardu apie specialius, e, specialius moterų poreikius judumo srityje. Ir manau, kad tendencija link androcentrizmo turi būti apvaržyta, suvaržyta. Taip, maitinimas krūtimi, e, vystiklų keitimas, e, neščios moterys lėktuvuose tai svarbu. Tačiau taip pat reikia tuos dalykus e, ne, įtraukti, bet neapsiriboti jais. Manau, kad mes visi iš to galime pasimokyti ir negalvokime tik apie turizmą, bet pagalvokime ir apie kitus dalykus. Mane e, nustebino aną dieną, e, kai pamačiau, kad į Strasbūrą atvažiavo vairuotojai mane vežti ir pamačiau moterį. Ir tikrai nustebau, kad dirba moteris vairuotoja. Jei man sakė, kad yra 90 vairuotojų parlamente ir tik dvi moteris manau, kad mes turime pirmiausiai sutvarkyti namie. Ir taip pat reikia sakyti, kad transporto vartotojai ar e, transporto priemonės sistemos neturėtų e, teikti privilegijų kuriai nors lyčiai. Ir reikia moteris gerbti ne tik dėl to, kad jos maitina uh, E, krūtimi, ar e, jeigu laukėsi, pavyzdžiui, lėktuvose joms sunku sėdėti, bet reikia galvoti apie dvasę bendrą. Ir aš vadovaudamasi tą dvasę norėsiu pateikti tam tikrų pasiūlymų. Pone Jela Sender. Labai džiaugiuosi, kad kai kas išmoko gal per vėlai e, tą žodį Eurocentrizmas. Mes jau prieš šimtmečius susipažinome su juo ir žinome, kas tai yra. Norėčiau taip pat padėkoti savo raštų ponui Nilsonui už jo pranešimą kuris e, kreipia dėmesį į tam tikrus svarbius dalykus ir galiu pasakyti, kad jo šalis yra kur kas labiau pažengusi, taikydama normas, priemonės, rengdama kampanijas, pirmiausia, siekiant e, užtikrinti vienodą galimybę vyrams ir moteriams naudotis paslaugomis. E, taip pat kuri, šalis, tai yra šalis, kuris siekia įtvirtinti vyrų ir moterų atlyginimus vienodus. Ne visiems pavyko tą padaryti. Jeigu kalbėsime apie direktyvą, ji e, mini prieigą prie paslaugų, bet reikia pasakyti, kad e, dažnai paslaugos nėra neutralios, kadangi paslaugų teikėjas e, atitinkamai jas profiliuoja, siūlo atitinkamai savo paslaugas. Ir reikia pagalvoti, kad galbūt mes galėtume pateikti rekomendacijų dėl e, paslaugų priemonių, pavyzdžiui, turizmo srityje, viešbučių srityje. Nes, e, pavyzdžiui, e, reikia prisiminti, kad dažnai labai kas tvarko kambarius viešbučiuose yra moteris arba virtuvėse restorantų dirba daug moterų ir galbūt reikėtų kažkokią nuorodą ar signalą siūsti komisijai ir e, valstybėms narėms e, siūsti apie tai, kad paslaugos e, kol kas nėra neutralios ir reikėtų siekti tvirtinti lygybę. E, ponas Krameris taip pat labai gerai supranta šios klausimus ir reikia prisiminti, kad maždaug prieš keletą savaičių prieš atostogas komisijos narė Bulč buvo surengusi seminarą labai intensyvų apie e, moteris judumo transporto kontekste. Ir aš manau, kad ji Alde frakcija pristatė išvadas ir galbūt mes e, galėtume surenkti bendrą posėdį ir pasikviesti pas save komisijos narę Bulč, kad būtų galima išgirsti apie tas išvadas. Aš e, galėjau dalyvauti keliose susitikimuose, dar dalyvavo kolegos ir iš tikrųjų buvo tai, ką girdėjau, labai įdomu ir galvojant apie ateitį, e, manau, kad mes galime uh, labai e, daug ką pasakyti apie paslaugas tiek e, siūlant paslaugų siūlymo srityje, tiek naudojimuose srityje. E, taip pat man reikia pasakyti, kad kai rengėme Horizontą 2020, mokslinio tyrimų generalinis direktoratas siekė parengti formulę, pagal kurią būtų atsižvelgiama į galimybę vienodai naudotis e, paslaugomis. E, reikia e, taip pat nepamiršti valdymo sistemų, rengimo sistemų ir mes į komisiją galime vėl kreiptis ir prašyti, kad nebūtų pamiršta tie dalykai transporto srityje. Ir taip pat E, reikia nepamiršti moterų turinčių negalę, nes e, labai dažnai e, neatsižvelgiame į ribotas prieigos galimybės transporto srityje ar turizmo srityje. Kalbama bendrai apie asmenys su negale, bet reikia nepamiršti, kad pavyzdžiui gali būti motinų su, turinčių negalį ir reikia į tuos dalykus taip pat atsižvelgti. Dėkuoju. Liusi Andersen. Dėkuoju. Aš norėjau pritarti Jenso Nilseno nuomonės э, projektui, tikrai jisai puikus. Aš pritariu э, tam, kas buvo pasakyta Aldė atstovų. Labai svarbu taip pat ir praplėsti tam tikrus dalykus, ypač atsižvelgiant į e, priežiūrą, nes ne tik e, moteris e, prižiūri vaikus, jos dažnai keliauja transporto priemonėmis su vaikais ar vyresniais žmonėmis ir reikia atsižvelgti į tuos veiksnius visoje Europos Sąjungoje matome, kad kai kurie miestai kur kas daugiau yra pasiekę negu kiti ir labai svarbu yra užtikrinti vienodas galimybės. Manau, kad Europos lygių, lygybių institutas yra akcentavęs, kaip svarbu užtikrinti infrastruktūrą ir vienodas galimybės e, jos naudojantis infrastruktūrą. O pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime į turizmo e, sektorių, kartais moteris žino, kad e, kažkur vykstant gali būti joms labai sunku e, ir jų šeimoms sunku, nes turizmo sektorius ne, nebus palankus, pavyzdžiui, ar vaikams, ar vyresniems žmonėms, naudojantis transportu, ne, naudotis transportu nebus labai paprasta. Ir dėl to žmonės nutarė kažkur nevykti dėl tų problemų. Taip pat vyrai kartais e, rūpinasi vaikais ir reikia absoliučiai visiems užtikrinti teisės. E, dabar komisijos vardu Hilarija Pretsodūro. Teisės skiriaus vardu. Ačiū pirmkė, ačiū gerbėmis nariams už įdomius pasisakymus. Dėl e, lyčių e, lygybės principų gyvenimo naudojantis paslaugomis ir pre, įsigint prekes, noriu pasakyti, kad e, Komisija ragina valstybės narės įgyvendinti direktyvą į teisės nacionalinės sistemas ir sukurti atitinkamas struktūras, kurios prižiūrėtų įgyvendinimą. Komisija ir toliau rems valstybės narės e, kad būtų įgyvendinta siekiant, kad būtų įgyvendinta direktyva visoje Europos Sąjungoje. Komisija nemano, kad yra būtina dabar siūlyti pakeitimus direktyvai, tačiau mes žiūrėsime, e, kokios yra problemos, perkeliant direktyvos nuostatas, su valstybės narėmis kalbėsime pirmiausia dėl taikymo srities vienodo traktavimo principo. Komisija dabar pradėjo dvi pažeidimo procedūras prieš valstybės narės ir palaiko intensyvų dialogą su valstybės narėmis, kad būtų galima užtikrinti, jog e, direktyva būtų įgyventa visiškai deramai ir komisija siekia įtvirtinti visoje ES lyčių lygybę ir siekiama, kad direktyva būtų įgyvendinta deramai visose valstybėse narėse. Mes atsižvelgėme į Europos parlamento pastabas, e, žiūrint į lyčių lygybės situaciją Europos Sąjungoje, sieksime atsižvelgti į tai. Dabar ponas Nilsen apmendins diskusiją. Labai ačiū už šią diskusiją. Aš lauksiu jūsų pasikeitimų pasiūlymų. Mes turim parengti nuomonę FAM komitetui, taigi ji turi būti trumpa, glausta ir atspindėti mūsų atsakomybės sritį - transportą ir turizmą. Galiu pasakyti, kad aš e, mielai e, akcentuosiu e, turizmo reikšmę ir šių klausimų reikšmę turizme šioje srityje. Ir aš manau, kad e, tuo požiūriu mes galime ženkliai prisidėti. Ačiū. Ja, vielen Dank. Labai ačiū. Pakeitimų patekimo terminas yra rugsėjo 8 diena, 12 valanda dienos. Perėsime prie kito darbo atvarkės punktų - investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos saugimą, kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšas, pranešėjas Kosmas Latovski. Ir jam ir suteikiu žodį. Labai ačiū, ponia pirmininkė. O dabar kalbėsiu lenkų kalba. Trumpai norėjau pristatyti svarbiausius šios e, regi komiteto nuomonės e, projekto aspektus. Mm, su didžiausiu malonumu rengiau šį pranešimą, o mūsų buvę posėdžiai rodo, kad šis klausimas e, yra labai svarbus ir aktualus mums visiems. Nebejoju, kad tie devyni punktai, e, kurie apima visas svarbiausius, visus svarbiausius aspektus, norėjau pabrėžti kad Europos struktūriniai fondai ir investiciniai fondai labai ženkliai prisideda prie ES infrastruktūros modernizavimo ir stiprinimo. Galima atrasti daug sinergijų, todėl kad transportas be galo svarbi Europos ekonomikos dali. Tačiau reikia nepamiršti to, kad būta ir klaidų praeitįje, būta daug ambicingų projektų, tačiau vis dar yra tokių spragų transporto infrastruktūroje, kurios ypač labai akivaizdžios tarp valstybinio mastu vertinant. Norint užtikrinti tinkamą visumą, reikia tinkamai ir efektyviai išnaudoti Europos struktūrinių fondų potencialą ir turimas investicijas. Sėkmės raktas yra e, vienodas požiūris į regionų ir tokių regionų, atskirų teritorijų poreikius. Manome, kad regionus reikėtų labiau įtraukti į e, transporto infrastruktūros plėtros procesus. Turime rūpintis ir ekspertų e, profesionalumu, turime pasitelkti jų rekomendacijas, turime daugiau dėmesio skirti ne tam, kad fondų lėšomis būtų pasinaudota, tačiau, kad pasitelkus e, šiuos fondus kurtume bendrą tinkamą transporto infrastruktūros visumą. Ypač rytų Europos valstybėms e, šis klausimas labai svarbus ir mums e, atrodo vienas svarbiausių dalykų Europos integravimo klausimai. Aš tikiuosi, jog kolegos ir kolegės dar pateiks pakeitimų, kurie leis mums parengti puikią nuomonę ir užtikrinti tra transporto infrastruktūros plėtrą. Ačiū. Ačiū. Dabar Vim Vandekamp. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti Kosmus už parengtą projektą. Apie šį dosiją aš sutinku su turiniu ir jo paminėtomis temomis, bet turiu tik vieną klausimą ir dabar aš žvelgiu sekretoriatą. Europos komisijoje yra labai daug dirbama dėl vadinamo use it or lose it principo. Arba naudok jį, arba jį prarasi. Aš manau, kad tai yra puikus principas. Ir dabar aš girdžiu, kad taip atsitinka gana dažnai. Rytų ir vidurio Europoje, sanglaudos politikos naudos gavėjose, taip būna neretai. E, tas, e, nereiktų tam daugiau skirti dėmesio gaila, jeigu pinigai, kuriuos mes skiriam transporto infrastruktūrai, nėra panaudojami. nes e, poveikio, e, ekologinio poveikio vertinimas e, yra atliekamas, žmonės gauna visokių paraiškų patikrinimų ir regiono administracija tam deda daug pastangų, bet tuo pat metu jos darbą būtų galima ženkliai pagerinti. Gal reikėtų apie tai geriau pagalvoti, apie tą naudok arba prarasi principą, use it or lose it. Mes turėtumėm ieškoti E, sveikesnių būdų dirbti. Ačiū, gal trumpa pastaba. Use it or lose it principas nėra komisijos reikalas. Mes, kaip parlamentas, remdamiesi daugiametę savo patirtimi, pastebėjome, kad projektai tiesiog perstumėme iš metų į metus, nepanaudojami ir tuomet mes, aišku, darėme spaudimą kad projektai nebūtų blokuojami. Tačiau tai ne komisijos reikalas. Dabar Kristin Drabudalon. Merci, euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už parengtą nuomonę. Ji mūsų komitetui palankiai. Pirmiausia, kai kalbame apie struktūrinių fondų reikšmės akcentavimą, e, veiklos realų įgyvendinimą, bet vis tik tą nuomonę mes turėtumėm dar papildyti. Jūs jau sakėte, kad po vasaros atostogų tą turėsime padaryti. Visų pirma, reikia sustiprinti pastraipą, kurioje kalbam apie uh, sinergiją tarp Europos transporto fondų, kad mes skatintume kombinuotą finansavimą iš ES ir veiksmingiau tobulintume Europos infrastruktūrą. Antras dalykas, reikia pabrėžti, kad tematinė koncentracija, kur yra struktūrinių fondų esmė, neapribuotų regionų galimybių investuoti į tvarų transportą, ypač kai kalbame apie labiausiai išsivyščius regionus, kurie kartais uh, ribojami uh, E, teminių koncentracijų ir kartais paaiškėja, kad jie negali gauti lėšų dėl dirbtinių kliūčių. Europos komisija turėtų nustatyti tam tikras maržas. E, trečias dalykas, svarbu prisiminti, kad e, finansinių priemonių sverto įtaka yra vos nenulinė transporto srityje. Mes kalbėjome apie visos Europos masto mechanizmo sukūrimą ir paaiškėjo, kad subsidijos e, turi būti naudinga priemonė pagerinti transportą. Kitas dalykas, kai kalbame apie e, tai, kas labiausiai rūpi regionams ir išklausė regionų nuomonių, e, suprantame, kad struktūriniai fondai neturėtų būti prilyginami pagal, valstybės pagalbai. Mes turėtumėm aiškiau a, apibriežti E, regionų dosie taisyklės, nes dabar atrodo, kad jiems dirbti yra per daug sudėtinga, reikalavimai per daug biurokratiniai. Ja, dank u voorzitter. Uh, ook al ben ik niet officieel de schaduwrapporteur namens de ALDE, die is uh, denk ik op dit moment verhinderd. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakau už šešėlinį pranešėją. Dėkoju kolegai už e, nuomonės projektą, man labai aktuali, aš pats esu šešėlinis pranešėjas regionų komiteteto tema, nesen rengime pranešimą savo iniciatyvę. Ir aš norėčiau išsakyti apie šį nuomonės projektą keletą komentarų. Visų pirma, manau, kad yra prarasta daug galimybių. E, į šį pranešimą, į šį projektą neįrašant e, mobilumo ir tvaraus mobilumo skatinimo būtinybės Tai turi būti padaryta. Galvojant apie ISIF, e, supraskime, kad e, turime galvoti ne tik apie transporto skatinimą, bet ir apie mažai taršiaus ekonomikos skatinimą. Mes turime e, galvoti, kaip atremti pasaulio klimato šilimo reiškinius. Ne tik apie transporto infrastruktūrą rytų ir centrinė Europoje mes kalbam, visai Europai ta tema turi būti aktuali. Uh, Todėl iš, tam tikrų dalių jų išskirimas yra nepageidautinas. E, pagalvokime apie pinigų paskirstimą, kaip jie galėtų būti geriau panaudoti. Galbūt pažangiausioms transporto sistemams ar logistiniams sprendimams, ar tvariam miestų judumui galėtų būti skirta daugiau pinigų. Apie tai turėtų būti šioje nuomonėje kalba. Be to, Europos struktūrinių investicijų fondai turėtų būti panaudoti, kad sustiprėtų tam tikri ekonomikos sektoriai, kurie yra labai glaudžiai susiję su transportu ir turizmu. Turiu galvoje inovacijas, e, ypač automobilių se gamybos sektoriuje. Čia galime sukurti, pagerinti automobilių e, efektyvumą per struktūrinius fondus ir be to, e, jau kaip daug kas sakė, šioje nuomonėje reikėtų labiau akcentuoti turizmą. Teiksime pakeitimų ir norime, kad būtų parengta regi komitetų iš tiesų gera nuomonė. Ačiū. Karima Deli. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sutinku su kolega Matys. Atėjo laikas, kai mes turim baigti priminėti tekstus, kuriame yra kalbama apie klimato tikslus. Paprastai Europos parlamentas, kaip ir Europos komisija, turėtų teikti pranešimus, kurie, uh, uh, kuriuose būtų kalbama apie tai, ką mes turime bendrai finansuoti. Uh, Ir kai aš kalbu apie prioritetus, noriu priminti, kad dabar jau pats laikas prisiminti, kad visi tie projektai kartu. Ir aš čia žvelgiu į projektus dėl e, kelių platinimo, gerinimo. Aš čia kalbu daugiausiai apie kelių um, transportą, apie geležinkelius nekalbu, nes visi supranta, kad ten reikia investuoti. Dabar aš Manau, kad šioje e, nuomonėje reikėtų labai aiškiai kalbėti, kad ateitie investicijos turėtų būti orientuotos į multimodalinį, transfrontalinį e, transportą. Turime galvoti apie Europos transporto ilgalaikiškumą ir naujų technologijų kūrimą. Bet kokiu atveju aš nemanau, kad mes negalime šio pranešimo e, patvirtinti, jeigu patys negalime išskirti trijų pagrindinių tikslų - CO2, saugumo ir investicijų efektyvumo, stengiantis sumažinti e, bendrą kelių naud... padidinti bendrą kelių naudojimą. Aš manau, kad šiuo dokumentu mes turim duoti labai aišku signalą. Pereikim prie 21 amžiaus pagaliau, nes e, labai būtų nenaudinga pradėti kalbėti apie didelius projektus. Turim galvoti apie tvarų, subalansuotą e, e, kelių transportą, kuris sukurtų darbo vietų. Aš manau, kad apie tai mes turim kalbėti ir aš labai atidžiai stebėsiu, kaip šis dokumentas bus rengiamas, nes šiandien aš matau, kad Europos parlamentui tenka gana svarbus vaidmuo. Ačiū pirmininkė. Danke sehr. Jetzt Ines Ayala Sender. Ines Ayala Sender. Dėkuoju pirmininkė. Dėkoju už pasiūlymus išdėstytos nuomonėje. Ir dar norėčiau akcentuoti tai, kad egzistuoja problemų dėl e, to, kad vienai prirengiami nacionaliniai planai ir kitai planuojama ES lygmenių. Ir turbūt galime kreiptis į e, vyriausybės, nes tai yra susiję ir su tarybos darbo. E, matome, kad E, vieni dalykai yra patvirtinami ES mastu ir e, nacionaliniai planai neatitinka e, nei terminų, nei finansinių dalykų nei kitų svarbių dalykų ir už tai, man atrodo, kad reikėtų geriau priderinti Europos planavimą, bent jau tinklų Europos ir reikalauti, kad valstybės narės atsižvelgtų į tai savo nacionaliniuose planuose, nes dažnai visiškai netitinka valstybių sprendimai to, kas priima Europos lygmenių ir taryboje taip pat. Tai atsispindi toliau lėšų įsi, įsisavinimas. Pietinės valstybės, kaip kad mano, mes turime e, galimybių, bet e, mes turime laikytis e, biudžeto drausmės principų, taupimo politikos ir dėl to valstybė negali skirti pakankamai lėšų finansavimui. Pavyzdžiui, e, jau turime taupyti kiekvieną centą, kad būtų galima baigti metus e, su biudžetu, kuris numatytas reikalavim, e, pagal reikalavimus. Ir taip pat kitas dalykas terminai N plus 1, N plus 2, N plus 3 ne viskas yra lengvai padaroma transporto srityje, nes reikia ir laiko, ir galimybių, pajėgumų. Pavyzdžiui, tokiuose šalyse kaip Rumunija ne viskas yra e, gerai dar padaryta ir nėra sukurta pakankamai struktūrų lėšoms įsisavinti. Ir E, kiti dalykai yra tai, kad kai kas nenori e, dirbti pakankamai ir nėra tų nacionalinių struktūrų, dėl to kyla labai rimta problema. Mes turime reikalauti, kad nacionaliniai planai, valstybių planai Europos semestro kontekste atsižvelgtų į tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, transeuropinių tinklų atitinkamas nustatytas gairias ar nuostatas ir kad tai atsispindėtų. Uh, Aš dabar nekalbėsiu apie Pirėnų pusėsalį, bet jūs puikiai žinote, kaip iš tikrųjų yra. Nieko nacionaliniai planai neturi bendras tuo, ką mes siūlome. Taip, e, patirtis rodo ir balsa, balsuodami taip pat matėme, kad paramos būtų daug vienam ar kitam projektui čia, tačiau valstybės narės e, atsisakydavo, todėl kad uh, E, projektai yra įgyvendinami bendra finansuojant, o kartais e, lėšų pritrūksta. Ir mes tai puikiai suvokiame. Mes e, nefinansuojame projektų šimtų procentų. Jei finansuotume šimtų procentų, tada galėtume reikalauti ir įgyvendinimo. Tačiau jei e, finansavimo dalis nėra visa, tuomet ir negalime reikalauti visko, jei finansuojame 60 ar 70 procentų. Tai pavyzdžiui, Rail Baltikos vaidmuo be galo svarbus, tai yra europinis projektas, būna uh, bendro kapitalo, jis yra tinkamai panaudojamas, tačiau kartais tas projektas stringa dėl to, kad ginčiamasi dėl mažiausių smulkmenų. Net Vokietijoje, pavyzdžiui, taip pat mes puikiai žinome, kaip e, kartais ginčiamasi irgi dėl smulkmenų. Jei mes patys susitvarkytume savo kieme, tai galėtume baksnuoti pirštais į kitus. Aš mielai cituoju cituoju Gustavą Hainemaną, kuris sakė, kad rodydamas pirštą į kažką turėk omenyje, kad trys aplinkiniai durs į tave. O dabar komisijai suteiksiu žodį, išklausykime ją. Much, Ačiū, pirmininkė. Labas rytas visiems. Noriu padėkoti už labai gyvas, produktyves diskusijas iš ties be galo malonu e, matyti, kad visos mūsų idėjos atsispindi e, ir šiame pranešime. O šios diskusijos parodo, kokie svarbus yra tie dalykai, e, kuriuos mes inicijavome. Keletas pastabų dėl trijų dalykų. Pirmiausia, komisija mano, kad reikėtų renkti bendrą transporto planą nacionaliniu lygmeniu, e, nustatant tam tikras e, sąlygas. Dabar tai yra pirmas kartas, kai um, Sanglodos politikos e, akcentai yra įtraukiami į šios planus. Komisija mano, jog judame gerą linkme. Turime užtikrinti, kad lėšos būtų mm, panaudojamos sklandžiai ir efektyviai. Taip pat svarbu pabrėžti, kad e, svarbu užtikrinti tvarų transportą ir regionų lygmenio. Ir tai galbūt būtų galima kiek stipriau pabrėžti uh, E, kalbant apie e, struktūrinius ir investicijų fondus, iš jų galima e, finansuoti tos projektus, kurie tinkamai užpilda spragas. Europos infrastruktūrų sujungimo priemonė be galo svarbi šiame kontekste taip pat. Kalbant apie use or lose, panaudok arba prarasi principą, čia Svarbu nepamiršti techninės pagalbos aspekto, todėl kad sanglodos politika teikia pagalbą e, institucijoms, e, vietos e, valdžios lygmenio. Ir nuo 2007-2013 metų naudojama JASPER priemonė, kuri buvo įtraukta į ankstesnį programavimo periodą ir ši priemonė būtent ir siekia tinkamai paremti didelius infrastruktūros projektus, kuriuos įgyvendinant valstybėms narėms kartais trūksta ekspertinių žinių. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, Jis susijęs su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis ir parama joms. E, norime užtikrinti, kad jos galėtų paprasčiau naudotis fondų lėšomis, kad tai vyktų sklandžiai. Noriu pabrėžti, kad būtina remti ir įgyvendinti komisijos supaprastinimo iniciatyvas ir ypač aukšto lygio e, supaprastinimo darbo grupė e, dirba šioje srityje, bendradarbiauja su ekspertais vietos lygmeniu, e, generuoja idėjas, kuria sprendimus, kurie vėliau bus pateikti kaip komisijos pasiūlymas, kad MVI būtų paprasčiau naudotis e, fondų lėšomis pagal reglamentą, e, taip atitinkant ir beje nacionalinius reikalavimus. Ačiū. Ačiū. Ir baigiant dar kartą žodis pranešėjui. Labai ačiū, noriu padėkoti visiems už labai įdomias e, pastabas, ypač susijusias e, su transporto priemonių įvairinimo klausimu. Mes šiame pranešime pabrėžiame ir e, šių fondų poveikį rytų Europos valstybėmis. Tačiau tai nėra tik dėl to, kad aš pats esu iš rytų, e, buvusios rytų Europos e, valstybės ir tai tarsi jaučiu savo odą. Turiu pasakyti, kad šis dokumentas yra mūsų nuomonė kitam komitetui. Taigi jis e, turi apimti labai svarbius dalykus. Dar kartą dėkoju visiems, lauksiu jūsų pakeitimo. Ačiū. E, e, vokiečiai sako, kad e, esmė yra glaustume. Ačiū, kad kalbėjote trumpai. Pakeitimų patekimo terminas rugsėjo 8 diena, 12 valanda. Tarsi kitas klausimas mūsų laukia, tačiau pranešėjo nėra, todėl padarysime trumpą pertrauką. Er Kaip tik įžengė, todėl tęsim toliau. Okay, wir können jetzt weitermachen. Herr van de Kamp. Tęsime toliau, ponia Vandekampai. Posėdis tęsiasi. Su žuvininkyste susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę pranešėjas yra Ištvan Ujeli. Jam suteiksim žodį. Perelnök úr, tisztelt bizottság! 10.30-ra volt kiírva, azért érkeztem. Ačiū pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai. Mano pranešimas buvo numatęs svarstyti pusę dvyliktos, taigi šiek tiek pavėlavau, nes e, lankosi delegacija iš Vengrijos parlamente, aš su jais buvau susitikęs. Mes teikėme nuomonę e, žuvininkystės komitetui Kalbėsiu trumpai, pristatysiu pasiūlymus ir šį dokumentą, kurį, parengiau, kaip sakiau, susime žuvininkystės komitetui. Aš esu vengras, mano šalis neturi prieimo prie jūros, taigi e, reikėjo kaip reikiant įsigilinti į žuvininkystės sektorių kitose šalyse, tose, kurios yra prie jūros. Tačiau ėmiausi renkti šią nuomonę todėl, kad turizmas ir turizmo politika e, vis dažniau e, yra siejama su žuvininkyste. Ir transporto bei turizmo komitetas e, gali tarti savo žodį. Mes minime svarbius dalykus šiame tekste. Žuvininkystė yra pramonės sritis, kuri užtikrina darbo vietų kūrimą ir mes e, kalbame taip pat apie tai, kurios galėtų, e, apie sąlygas, kurios galėtų pagerinti turizmą, paskatinti jį ypač viduržėmio jūros e, šalyse. E, žinome, kad jūroje, pakrantėse yra daug turizmo veiklos, taip pavyzdžiui, e, turistinė žvejyba, mėgėjų žvejyba, e, bet yra tokio žvejybos elementų ir sausumos šalyse. Ir reikia įtraukti žuvininkystės sektorių žvėjo profesiją į visus sprendimus ir mes prašome, kad parlamento transporto ir turizmo komitetas būtų įtrauktas teikiant siūlymus. Reikia taip pat užtikrinti tvarų, kokybišką turizmą. Tai svarbu visur. Taip pat reikia nepamiršti, kad turistai šiandieną e, turi išsame informaciją, jie naudoja mobilę, mobilę e, įrangą, priemonės, jie turi daug informacijos apie bet kokią vietovę ir mažos vietovės turi e, siekti pasitemti, jeigu nori pritraukti turistus. Ir e, reikia investuoti informaciją, kokybę, autentiškų dalykų stiprinimą, taip pat užtikrinti gerą kainos ir kokybės santyki man ir kolegoms buvo įdomu susitikti su žmonėmis, kurie atstovauja mažesnėms bendruomenėms, kadangi per pastaruosius du dešimtmečius įvyko daug pokyčių. Pavyzdžiui, mažose sėtyse buvo e, daug dėmesio skiria žuklės turizmui, dabar plečiasi tos teritorijos yra labai daug pokyčių. Masinis turizmas praranda savo pozicijas, žmonės dažniau renkasi kaimo vietovės, gal labiau nutolusias, netaip ne gerai žinomas e, turizmams plačiai, bet galbūt ten yra puikių galimybių žuvininkystės turizmui, žuklės turizmui. Ir vietos žvėjų bendruomenės taip pat turi išlaikyti savo tą tapatybę. Mes turime skatinti ekologišką turizmą, negresyvų, kad būtų galima užtikrinti tapatybės apsaugą. Taip pat reikia apibrėžimų, kas yra žuklės turizmas. Lenkija, Rumunija, Junktinė karalystė, kitos valstybės narės e, žiūri į šią turizmo rūšį kaip į svarbu uh, sektorių ir yra net agentūrų, kurios užsima tokios turizmo rūšės skatinimu. Mes turėtume labiau įsigilinti į tai, turėtume paprašyti komisijos, kad pasižiūrėtų, e, kokį poveikį turi žuklės turizmas e, vidaus turizmui. Taip pat reikia galvoti, kaip pasitelkti e, Mm, struktūrinius fondus, kitus fondus, kad būtų galima paskatinti e, žuklės turizmą. Dabar yra keletas jau suburta kokybiškų tinklų e, vietovių, kur užtikrinamos aukštos kokybės paslaugos. Reikia bendrauti su žvėjų atstovais, su vietos atstovais, kad būtų galima uh, užtikrinti geresnės sąlygas. Reikia ir siekti padidinti matomumą tokio turizmo internete ir kitomis priemonės skleisti informaciją. Ir e, visiteurope.com toks puslapis galėtų atspindėti irgi galimybės e, žuklės turizmo. Ir taip pat reikia smulkio verslo portale numatyti galimybę patalpinti tam tikrą informaciją, kad žmonės galėtų e, sužinoti daugiau informacijos. Ir aš atviras dabar išklausyti jūsų pastabas. Dėkuoju. Ačiū, kadangi šešėlinio pranešėjo nėra, Vim Vandekamp. Um. Dėkuoju, pirmininkė. Man žvėjybė visai nepatinka. Nekenčiu vandens, kaip ir visi kiti. Aš pats gyvenu Scheivelingen, e, Hagos savivaldybėje. Ir labai daug ten yra turistinių žvejybos agentūrų įmonių kaip mano kolega ką tik papasakojo. Kai kurie iš jų yra e, žvėjai, e, kiti yra tiesiog sukčiai ir jie nori e, tik turizmą platinti. Tikri žvėjai sėdi ir žvėjoja, o kiti tai vertina kaip tokį periferinį, periferinę pramogą. Taigi tokia mano nuomonė. Aš norėčiau tik tai dėl vieno punkto paklausti. Devinta pastraipa dabar žiūriu. Ar Europos e, jūrų ir žuvininkistės fondas gali būti panaudotas turistiniams tikslams? Aš galiu pasakyti, kad žuvininkistės sektorius ne visuomet daugelie valstybių sklandžiai funkcionuoja. E, jeigu čia dar reikės e, mokėti, tai e, jiems išeis dvigubos išlaidos. Kokie yra fondų tikslai? Man atrodo, kad fondų tikslus reikia pakoreguoti. Danke sehr. Jetzt Robert Ziele. Yes, thank you, Michael, on behalf of... Ačiū dabar Robert Ziele. E, Tamašiš vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas. Aš norėčiau pasidžiaugti šią nuomonę ir uh, pabrėžti, kokia svarbi yra strategija, kurią kuriame, uh, kuri bus skirta vietos ekonomikoms. Tai bus kurs papildomų darbo vietų šeimoms ir padės kovoti su nedarbo lygiu uh, bendruomenėse, kurios gyvena iš žuvininkystės. Šešėlinis pranešėjas pabrėžė, kad žvejybos turizmas yra apsunkinamas tuo, kad uždedama papildoma biurokratinė našta, reguliavimo našta ir e, o žvejybos laivai kainuoja labai brangiai ir jie negali tenkinti turizmo standartų dėl finansinių priežasčių. Bet to šešėlinis pranešėjas sako, kad reikėtų skatinti žuvininkystės tinklų Europoje sistemą. Ir uh, žvėjai ir vietos veikėjai turėtų aiškiau apibriežti projektus e, turizmui, e, kuriems būtų galima gauti fondų iš Europos e, jūros ir žvejybos žvininkistės fondo. Iš dalies apie tai mes jau kalbėjom, mūsų šešėliniai pranešėjai, tą minėjo žvejybos turizmas yra toks, kurioje skirtingos veiklos grupės turi bendradarbiauti, kad panaudotų skirtingus žuvininkystės fondus. Gale aš norėčiau pasakyti, kad dėje šis šešėlinis pranešėjas neremia poreikio remti, renk, skirti finansinę paramą žuvininkistės bendruomenėse, kurias skatina moteris. Ačiū. Danke sehr. Jetzt ist Saskum Bilbao. Gracias, presidente. Eh, Ačiū dabar Bilbao. Noriu Gezinę Mayer vardu išsakyti jos pastabas. Ji yra mūsų frakcijos šešėlinė pranešėja. Alda palankiai vertina šį pranešimą ir iniciatyvas. Maname, kad svarbu stiprinti vietos bendruomenės. Manome, jog su žuvininkystė susijęs turizmas labai svarbus įvairioms šeimoms. Galime atrasti įvairių verslo modelių, kurie palankiai veikia aplinką, kurie skatina tvarų turizmą, o tuo pačiu Tokiu būdu kuriamos ir naujos darbo vietos. Septintas, devintas punktai. Čia kalbama apie labai svarbius iššūkius susijusius su įgyvendinimu. Dabar yra tai, kad saugumo reikalavimai yra skirtingi ir norinti plėstis įmonė dažnai susiduria su problemomis. Ir tai iš ties labai sudėtinga e, žvėjams. Žvėjams sunku plėsti savo veiklą. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra įmonių, kurios nori investuoti, tačiau jie e, nenori didesnių laivų arba jeigu nori tų didesnių laivų, tuomet jiems reikia mokėti didesnius e, e, mokesčius. Manau, kad būtų protinga tokiu atveju pasinaudoti fondų lėšomis, kad žmonės galėtų tinkamai prisitaikyti be nuostolių prie naujos sistemos. 21-22 ponė Maisner pabrėžė, kad kvalifikacijos kėlimas turėtų būti užtikrintas. Tai yra ir šiuose mano minėtose punktuose. Aš labai greitai viską perskaičiau, ponios Maisner vardu. Pone Maisner taip pat pabrėžia, kad labai svarbu e, skatinti įvairinimo žuvininkystėje iniciatyvas, tačiau negalime pamiršti kai kurių labai svarbių aspektų. Negalime pamiršti to, kas yra tikslas žuvininkystės fondo. Aš pati dirbu ir žuvininkystės komitete. Mes e, turime vietos žuvininkystės sektorių, kurio tapatumas, e, tapatybė yra labai aiški. Manau, kad e, atsiveria naujos galimybės skatinti įvairias turizmo iniciatyvas. Tačiau kodėl tai yra sudėtinga? Sudėtinga todėl, kad kartais nepakanka kvotų, kad būtų galima užtikrinti tvarę žvejybą ir žūklę. Turime rūpintis žuvystė, žuvų ištekliais, turime rūpintis laivų atnaujinimo. Tačiau tai yra klausimai, kurie kartais e, savies lepia ir prieštarą. Kartais žavininkystės sektorė dirba žmonės, neturintys pakankamai investicijų, kad galėtų įvairinti tiek savo laivus, tiek savo veiklą. Kartais jie galbūt norėtų pereiti į kitą profesinę sritį, tačiau jiems tai padaryti yra sunku. Yra ir žmonių, kurie niekaip nesusiję su žvejyba, o norėtų imtis tos veiklos, jei jie norėtų įkurti žvejybos įmonę, jiems turėtume suteikti galimybę pasinaudoti ir kitų fondų lėšomis. E, taigi labai svarbu pažiūrėti, kurie akcentai mums yra patys svarbiausi. Labai svarbu įvairinti žuvininkystę. Ir tada didžiausi, svarbiausi akcentai turėtų būti žvėjai, laivai, žuvys. Galbūt reikėtų įvairinti ir kvotų teikimo sistemą. E, manau, kad nesunku yra e, tris mėnesius išeinantį į jūrą žvejoti laivą pritaikyti turistams. Tiesiog čia reikia e, naujai permastyti įvairias koncepcijas, pažiūrėti, ar neįmanom pasinaudoti turimomis lėšomis. E, Reikia, aišku, paprastinti ir prieigą prie fondų. Svarbu kurti geras atsiperkančias pelningas darbo vietas. Turime užtikrinti, kad šis rytis nemirtų. Dar noriu pasakyti, kad žuvininkystės sektorėje be galo svarbus ir moterų vaidmuo. Nes moterys e, daugelįje ES pakrančių bendruomenių gali veikti. Manau, kad turime ir šį klausimą akcentuoti. Galbūt turėtume taip pat kalbėti apie tai, e, kas yra e, žvejybinis turizmas, kas yra laisvalaikio laivai. Dabar tie laisvalaikio žvejybos laivai nėra tik žvejybiniai, įprastiniai žūklės laivai. Turime suvokti, jog laisvalaikio žvejyba tampa kartais profesionalią žūklę. Turime galvoti, ko to siekiama. Juo labiau, kad dabar taip atrodo, kad tų, tos turistinės žvejybos laivų yra vos nedaugiau nei e, profesionaliai žvejojančių laivų kai kuriuose bendruomenėse. Ačiū dabar Karin Madelį. Dėkuoju, pirmininkė. E, Jill Evans. E, šešėlinė pranešė mūsų negalėjo dalyvauti, bet ji išreiškė savo nuomonę dėl šios nuomonės. Pirmiausiai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į turizmą, kuris susijęs su žvejyba, žuklė. Reikia, kad e, plėtojant tokį turizmą būtų atsižvelgiama į gamtinį paveldą. Negalima bet kaip elgtis su gamta e, šiuo metu. Ir tai galėtų būti tvaraus turizmo vienas iš išteklių. Ir turizmas susijęs su žūkle turi būti glaučiai e, kontrol... derinamas su smulkiaja vietos žvejyba. Ir reikia nepamiršti poreikių tokios e, žvejybos reikia galvoti, kokias e, priemonės e, pritaikyti, kad būtų galima išsaugoti mūsų planetą, mūsų gamtą. Tai yra svarbu ir taip pat nereikia pamiršti salų ir pakrančių žvejybos. E, ypač e, upių ir ežerų E, žvejybos. Reikia numatyti įvairias sąlygas, kad būtų galima prisitaikyti, pritaikyti turizmą prie egzistuojančios tokio tipo žvejybos. Ačiū. E, Suica Dubravka. Dubravka, Šuica. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti šiuo pranešimu, šią nuomonę aš iš tiesų šešėlinė e, referentė ir e, nuomonės referentė ir taip pat esu patenkinta tuo, kas parašyta projekte. Yra labai svarbus ryšys tarp e, žvejybos ir turizmo, ypač smulkiosios žvejybos. Aš esu iš Dubrovniko, esančio pakrantėje, taigi žvejyba yra labai svarbi plėtojant vietos ir regionį turizmą kai e, Kroatija dėrėjosi dėl stojimo Europos Sąjungos sąlygų, ji sutiko su tam tikrais reikalavimais, kurie e, galbūt neturi atsirasti vietos bendruomenių interesų centre. Kitaip tariant, mes norime, kad nenukentėtų mūsų smulkioji tradicinė žvejyba ir kartais reikia prisiminti, kad kai kurios mažos bendruomenės e, pragyvena iš tokios žvejybos. Ir kultūrinis paveldas taip pat turi būti prioritetas išsaugant vietos bendruomenių tapatybę. vienas iš tipinių gyvenimo būdų vietos bendruomenėse yra apibrėžtas e, žvejybos, žvejybinės veiklos. Reikia pripažinti, kad e, smulkioji žvejyba tikrai egzistuoja. Bet priderinimas e, turizmų žvybinių laivų nebus lengvas dėl to, kad daug turistų nori, jog e, jiems netrukdytų niekas, nori, kad tos vietos, į kurias jie vyksta, būtų e, neperkrautos mes turime derinti įvairius interesus ir aš džiaugiuosi, kad tai pripažįstama ir kad pranešimiai tai atsižvelgia ir dar pateiksime savo ruoštų papildomų pakeitimų, tada bus galima pritarti jam. Dabar komisijos atstovai, ponė Genova jūrų generalinis direktoratas jam atstovauja viešne. Dėkuoju, kad suteikite man žodį, kaip komiteto nariai puikiai žino. Komisija yra e, pabrėžusi, kad e, turizmas, e, žuklės turizmas yra vienas iš penkių milnojo augimo elementų. Ir Mes plėtojame pasaisiais metais strategiją, kurioje numatyti iššūkiai, taip pat veiksmai, kurių reikia imtis visais lygmenimis, kad būtų galima e, panaudoti mėlyną, taip vadinami, potencialą, plėtojant pakrančių ir e, jūrų e, žvejybinį turizmą. Reikia diversifikuoti turizmo galimybės ir mes paskelbsime įvairių projektų, kurie bus e, skirti plėtoti teminiams e, keliams Europoje. Reikia panaudoti visą potencialą susijant turizmą su e, žvejyba ir daug daroma jau kas pasitelkiant Europos jūrų žuklės fondą. Taip pat reikia skanti valstybės narės, imtis veiksmų reikia taikyti priemonės, kurios atsirastų bendruomenėse 7-13 metais jau buvo pasiekta nemažai rezultatų, daugiau kaip 300 e, vietos grupių buvo sukurta iš 21 valstybės narės, e, skirta ir, ir, ir 300 laivų skirta turizmui, 80 procentų e, žvėjų kolektyvų pasakė, kad tai yra prioritetas, tai yra skatinti žuklės turizmą. E, toks turizmas leidžia e, padidinti pajamas e, žvėjų, taip pat galima užtikrinti taupesnį išteklių naudojimą. Europos jūrų žuklės fondas gali skatinti tokio turizmo plėtojimą Taip pat užtikrinti išteklių tvarumą. Fonde yra specialus straipsnis, fondo reglamente 30 e, straipsnis, pagal kurį galima kreiptis finansinės paramos e, žvėjams, kad būtų galima adaptuoti, pritaikyti žvejybos laivus turizmo tikslais. Valstybės narės e, gali apsispręsti, ar pavyzdžiui, prašyti tokios, teikti tokią paramą, nebet yra galimybė. Taip pat yra numatytos galimybės apmokyti žvėjus, e, pirmiausia, jaunus žvėjus. Dabar dėl e, konkrečių pasiūlymų pranešimo projekte ir atsakysiu taip pat į keltą klausimų. Dėl 11 punkto poreikio atsižvelgti ekonominį ir socialinį poveikį e, turistinės žuklės. E, E, yra e, siekiama įvairinti turistinę veiklą, plėtoti ją e, kaimo teritorijose, vidaus vandenų zonose ir komisija imasi taip pat atitinkamų veiksmų, siekiama įvertinti, e, kokios priemonės pritaikytos, kaip veikia bendruomenių e, pradėtos iniciatyvos. Vienuoliktasis punktas - ES veiksmų veiksmingumas. 2014 metais buvo atliktas tyrimas, e, kuris įvertino vietos žviejų bendruomenių veiklos įvairinimo poveikį yra parengta 13 metais daugiau kaip 5,5 tūkstančio projektų, kurie skirti padėti e, žvejybos sektoriui. Ta galima paskaityti interneto mūsų svetainėje. Komisija siekia e, sustiprinti veiklą, ryšį tarp tvaraus turizmo ir e, tvarių žuvininkystės uh, E, galimybių, svarių žuvininkistės galimybių Farnet veikia specialus tinklas siekiant tam ryšių užtikrinti. Ir mes tikimės, kad ateityje tinklų pagalba, šio tinklo ir kitų tinklų pagalba bus galima užtikrinti tvarumą turizmo. Kitas dalykas, 20 punktas, bendradarbiavimas, norėčiau pasakyti, kad dar numatyta tolesnių darbų, bet gal iš augimo direktorato generalinio kolegos norėtų ką nors pasakyti. Šiaip norėčiau padėkoti pranešėjai e, komitetui ir e, sieksime dirbti kartu, kad būtų galima paskatinti e, augimą turizmo ir e, žūklės turizmo sektorius. Dabar žodis panešėjai. Dėkoju. Kolegos, ačiū už naudingus pasisakymus, pastabas. Daug kas jau atsispindi tekste, kitus dalykus įrašysiu į tekstą ir norėčiau dar pasakyti, jog tikiuosi, kad visi jūsų norai bus patenkinti, kaip tik tai tą bus galima padaryti. Mes komisijai taip pat išsakėme savo pageidavimus, buvo pasakyta, kad e, komisija palankiai atsižvelgs į mūsų pasiūlymus, dabar laukiu jūsų pakeitimų ir tada juos rašysiu į pranešimą. Danke sehr. Die Frist für Änderungsantrag. Ačiū. Pakeitimo pateikimo terminas rugsėjo 13 diena, 12 valanda. Perėsime prie kito darbo atvarkės e, punkto motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūro karima dėlį yra ruomenės referentai žodis jai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Apgailestauju, kad labai daug kolegų nepasiliko šiam klausimui, nes ši tema nepaprastai svarbi. Kolegos, nuomonė, kurią mes turėsime patvirtinti uh, lapkričio mėnesį apie automobilių transporto priemonių rinkos stebėsina yra labai svarbi. Ir aš pabrėžiu, labai svarbi, esminė. Pabrėžiu, nes mūsų rankose reglamentas, kuris didžiulės įtakos automobilių pramoniai, bet taip pat aš norėčiau priminti, e, kad tikiuosi, jog tai padarys teigiamą įtaką mūsų sveikatai, klimatui ir saugumui. Noriu labai aiškiai pasakyti, po Volkswageno skandalo aš e, klausiau komisijos nario tokia iš grupės E, kas bus realiai įgyvendita. Tie dirbantieji tame komitete ar komisijoje bando ištirti ir mes dabar šioje salėje, čia, čia būdami e, teigiame, kad darbas nėra pakankamai konstruktyvus. Ką galime konstatuoti? Europos komisijos nariai leido sukurti tokią sistemą, pagal kurią buvo galima e, iškurti tokius automobilius legaliai realiai žinant, e, kad azoto oksido ir CO2 e, išmetamo mastai viršijo du kartus leistinas normas tam tikriems automobiliams. Taigi dabar matome, kaip yra. Buvo suorganizuota, nes, suorganizuotas nacionalinis komitetas, e, kuriame kelios valstybės narės nusitė savo ekspertus. Ir buvo padaryta išvada. Nėra gerai atlikta kontrolė E, e, tikrinimo e, techninės apžiūros dokumentai yra teisingi. Automobiliai, kurie buvo techniškai patikrinti Europoje, vadovantis dabar galiojančiais teisės aktais, buvo paskelbti gerais, tenkinančiais visas normas. Tačiau jau dabar matome, kad žadamas kūro suvartojimo kilometrui kiekis nėra realus. Ir aš e, noriu tik pasakyti, kad mes leidome sukurti sistemą, kuri e, tarna, pažeidžia visus ES interesus. Ką aš turiu galvoje, sakydama sistema? Pateiksiu labai konkretų, aišku pavyzdį. Šiandien Volkswageno skandalas parodė, kad egzistuoja nuostatų, kurios leidžia nelegaliai uh, naudoti tos vadinamosius uh, E, įrenginius su defektais. Taip pat žinome, kad 2007 metų reglamentas leidžia pritaikyti e, e, tam tikrą specialią automobilių kontrolės sistemą. Ir šie teisės aktai iš esmės pakeičia rezultatus. Tiesą sakant, mes Europoje esame vieninteliai leidžiantis tokią praktiką. Junktinės Amerikos valstijose tokių išimtinių ypatingų dezaktyvavimo sistemų nėra. E, matome, kad e, e, labai smarkiai skiriasi realios suvartojimo normos vairuojant keliuose ir laboratorijos normos. Suprantame, kad emisijų matavimai, išmatavimui, teisingam išmatavimui reikia specialaus detektoriaus. Kitas pavyzdys ir čia mes kalbame tiesiai apie tiesiai žmonėms, kurie balsuoja už mus, piliečiams, vartotojams. Taigi, kitas mano pavyzdys. Vartotojai puikiai pažįsta. Perkate automobilį, kuris e, pagal aprašymą suvartoja 6 litrus 100 km. Ir ar jūs galite įsivaizduoti, kad nuo pat pirmojo bako jūs suvoksite, kad kad suvartosite 20 ar 40 kartų daugiau ir sakysite, kad tai normalu, bet taip nėra normalu. Mes negalime tokių pažeidimų toleruoti. Mes, e, jeigu tai toleruosime, busime kalti už labai e, didelę dalį tūkstančius mirštančiųjų, kurie kiekvienais metais miršta dėl e, taršos. Anot Euro pasaulio sveikatos organizacijos 70 tūkstančių e, žmonių miršta dėl automobilių taršos. Taigi, ką dabar europiečiai daro? Europiečiai laukia, kad oro kokybė pagerėtų. Nėra nei kiek naudinga šnekėti apie normas čia e, institucijų lygių. Aš galvoju, pavyzdžiui, apie Euro 5, Euro 6 normas, kurios turėtų sumažinti azoto oksido išmetimą Tai ne, niekam nenaudinga, jeigu mes nenustatome aiškios reglamentinės bazės e, pramoniai, kurią turi griežtai e, pramoninkai vadovautis. Kitas dalykas, mūsų piliečiai ko tikisi? Tikisi, kad e, visos procedūros bus skaidrios ir aiškios. Taip pat jie tikisi, kad bus sukurta nauja rinkos kontrolės sistema, veiksminga sistema. Šiandien tokios sistemos nėra. Mes ją turime sukurti tam, kad būtų automobilis kontroliuojamas per visą eksploatavimo laiką, kaip kad yra Junktinėse Amerikos valstijose. Galiausiai mes turime atkurti vartotojų pasitikėjimą automobilių pramonė. Aš noriu priminti, ko aš siekiu savo pranešimu. Aš nenoriu, kad mano pranešimas sukurtų tik tai automobilių uh, E, gamintojų ar vartotojų kontrolės sistema. Aš noriu, kad būtų sukurta sistema, e, kuri e, leistų pakeisti padėtį, kad aš noriu, kad būtų pagerinta kontrolės procedūra. Europos merai tuo tikslu yra pateikę skundą Teisingumo teismui. Ką detaliai aš darau šiame pranešime? Aš gavau daug pakeitimų ir juos sugrupavau. Uh, Visų pirma, gavau daug pakeitimų, kuriuose yra kalbama, kaip užkirsti kelio naujam dizelgeitui. Kalbame, kad Europoje turi būti sukurta nauja kontrolės sistema, kuri galėtų atlikti savo tyrimus vadovaudomėsi e, Junktinio Amerikos valstybių aplinkos apsaugos agentūros pavyzdžių. Turi būti nustatyta sankcijų sistema, galiojanti visoje Europos Sąjungoje. Taip pat turi būti numatyta automobilių e, gražinimo gamintojui ir remontavimo sistema, jeigu yra nustatytas vieno ar kito modelio defektas. Kita pakeitimų dalis. Automobilių uh, uh, vartojimo uh, suvienodinimo sistema. Dabar valstybėse narėse nėra labai aiškiai atskirta, kokios tarnybos už ką yra atsakingos Mes e, turėtume dabar užtikrinti daugiau skaidrumo ir nepriklausomybės tarp skirtingų e, kontroliuojančių institucijų. Ir galiausiai mes turime kalbėti apie rinkos stebėjimą. Aš siūlau, kad būtų sukurta bendra ES institucija, e, kuri turėtų ai biudžetą, aiškės galės. Aš norėčiau pabrėžti, kad tokia stebėsinos institucija ir kontrolės institucija bent jau galėtų reikalauti nacionalinių institucijų uh, patikrinti, ar sugražinti gamintojų automobilius, kurie yra įtariami kaip turintys defektų. Galiausiai noriu pasakyti ir per artimiausias dienas apie tai labai daug e, kalbėsiu, e, kad reikia išskirti dar vieną pakeitimų grupę. Tyrimų komitetas e, analizavo padėtį daugelėje valstybių, ypač Prancūzijoje. Buvo pateiktos išvados ir rekomendacijos. Tai ir per vasarą e, jų buvo nemažai pateikta, bet jomis yra sukūriamas pagrindas mūsų dokumento pakeitimas. Aš kalbu apie automobilių programinės įrangos kontroliavimą ir techninės kontrolės metu uh, techninės apžiūros metu ta programa, programinė įranga turi būti patikrinta, tik taip mes galime išsiaiškinti e, sukčiavimo programinę įrangą. Ir jeigu norite, aš jums tyrimų išvadas galėsiu pateikti. Pone pirmininkė, aš kalbėjau daugiau negu penkias minutės, bet aš manau, kad šis pranešimas turi uh, atspindėti ES piliečių lūkesčius. Danke sehr. Normalerweise hätte jetzt Werner Kuhn das Wort, aber da Robert Ziele. Ačiū. E, Robertas Zylė turi išeiti į kitą komitetą, todėl suteiksiu žodį jam. Pono Tošanovski vardu noriu tarti keletą žodžių ir pastabų dėl šio pranešimo automobilių pramonės vaidmuo visoje Europos ekonomikoje labai svarbi ir dieselgeitas e, turi pasiekmių. Aišku, e, Volkswagenas e, padarė tam tikrų klaidų tipo patvirtinimo sistemos priežiūroje ir mes dabar susidurime su kai kuriomis problemomis. Komisijos pasiūlymų kuriama nauja kontrolės sistema. E, mūsų supratimu e, tokiu būdu e, sukuria nauja sistema, reikalinga bičiulių peržiūra. Manome, jog nereikėtų remti tos sistemos, kurią siūlo pranešėjas, tačiau Tašanovskis dėkoja pranešėjui už parengtą pranešimą tai ir laukiame galutinio uh, E, nuomonės projekto. Latvanokum. Ačiū, ponė pirmininkė. Tema be galo svarbi, susijusi su bendra ekonomika, su mūsų piliečių sveikata, gerovė. E, šis klausimas nesusijęs tik su realiai vairavimo metu išmet kintamais e, teršalais. Kolegė jau kalbėjo ir apie EMIS e, komitetą. Jei pažiūrėtume bendrą poveikį, kaip reikėtų garantuoti tinkamą transporto priemonių patvirtinimą ir rinkų priežiūrą, tai mums reikėtų išanalizuoti tuos 400 puslapių įvairių e, dokumentų e, priedų ir suprasime, jog kartais e, automobilių priekabos e, naudoja tiek degalų, kad niekaip ne, nesutelpa į jokias ribas. Noriu padėkoti kolegiai Dėlį už pateiktą pasiūlymą, mes pateiksime savo pastabas. Manau, kad svarbu uh, užtikrinant tinkamą transporto priemonių patvirtinimą, siekti kurti bendrą, darnę Europos sistemą. Skaidrumas čia be galo svarbus. Ir viena vertus, automobilių gamintojas turi turėti nepriklausomą tikrinimo instituciją, kuri galėtų patvirtinti, kad nepriklausomai nuo to, ar tai yra vairo sistema, stabdžių sistema, elektroninio vairavimo sistema ar kitos sistemos. Taigi ta institucija turėtų patvirtinti tinkamą e, priežiūrą visų šių elementų. Taip pat reikia užtikrinti, kad priežiūros institucija turėtų ne e, trikdoma prie, prieiga prie visų e, automobilių duomen, gamintojų duomenų. Nu, panašiai buvo su PTI atveju, kai reikėjo nuspręsti, kurie duomenys yra esminiai, kurie ne. Manau, jog nacionalinės institucijos turi gauti visus statistinius duomenis, tik tokiu atveju jos galės užtikrinti tinkamą priežiūrą uh, Transporto priemonių patvirtinimas neturi būti teikiamas amžinai. Manau, kad patvirtinimas turi vykti tam tikrų periodiškumu. Išmetamų teršalų kiekis realiomis važiavimo sąlygomis yra be, nebejotinos svarbos klausimas. Priežiūra be galo svarbi. E, Manau, kad e, Europa turi turėti bendrą vienodą sistemą. Turime užtikrinti įvairių e, paslaugų teikimą paslaugų institucijų bendradarbiavimą. Aišku, galime kalbėti apie tai, ar reikėtų virš Europinės priežiūros institucijos, galbūt ne. Tačiau reikėtų labai griežtai atskirti automobilių gamintojus, e, techninės tarnybas, tipo patvirtinimo institucijų funkcijas, nes būtent šioje srityje gali kilti įvairių konfliktų. Pone Deli kalbėjo apie vienodintiną e, mokesčių sistemą, tos sistemos aišku bus skirtingos, apmokėjimo už paslaugas įkainiai galbūt skirsis. E, ir aš nežinau, ar perkamoji ES piliečių gale taip skiriasi, kad galėtume mes numatyti vienodą mokestį už tą priežiūrą ir tipo patvirtinimą ar ne. Manau, kad čia diskutuotinas klausimas. E, kas svarbu yra tai, kad ES lygmenių būtų e, kuriama tinkama Europos transporto priemonių patvirtinimo sistema, priežiūros sistema, taip pat ir užtikrinami bandymai susijęs su realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekiu. Džiaugiuosi, kad ponia Deli, kaip pranešėja, e, dirbs ir e, trišalėse dėrybose, o mes kaip šešėliniai pranešėjai aptarsime uh, E, nuodugniau e, techninio pobūdžio klausimus. Kai kurios e, frakcijos išreiškė savo pagėdavimą pirmiausia sulaukti EMIS komiteto ataskaitos ir rekomendacijų. Tačiau Aš manau, kad mes turėsime tokius tarpinius rezultatus ir juos įtrauksime į savo rekomendacijas, tačiau e, tų, kasdien tūkstančiai naujų transporto priemonių yra patvirtinama ES rinkoje, todėl mums reikalingi skubus, greiti sprendimai, o negalime leisti savo laukti, kad dar kartą nevyktų jos diselgeitas. Ačiū, Kristin. Mums šis klausimas labai aktualus, nes ir specialus tyrimo komitetas e, užsima tais klausimais. Manau, kad labai apmaudu, kad mūsų nuomonė tik tai nuomonė rengė, o ne e, dalyvauja ilgėmis teisėmis su e, kitais komitetais. Pritariu Karimai dėlį. Tyrimo komitetas, noriu pasakyti, užsijima e, tyrimo dalykais ir matoma, kad pakankamai e, nėra kontrolės šiame sektoriuje ir tai yra labai blogas dalykas. Ir e, matome, kad piknaudžiaujama vartotojų pasitikėjimų, kurie kenčia nuo oro taršos. Mums reikia daugiau ir geresnės Europos. Uh, Ir negali būti taip, kad, pavyzdžiui, automobiliai atšaukiami būtų atskirose šalyse, o būtų leidžiama jais važinėti e, kitose valstybėse narėse. Reikia e, reikalauti e, tipo patvirtinimo ir reikia, kad būtų tikrai laikomasi visų teisinių normų. Reikia aiškių, suderintų ir skaidžių taisyklių Taip pat reikia Europos masto priežiūros. Reikia standartizuoti bandymo procedūras, įtraukiant realaus vairavimo sąlygas ir tai turi būti taikoma visur vienodai ir tokiu būdu būtų galima išvengti gausių interesų konfliktų, kurie dabar pasireiškia įvairiomis įvairiais etapais. E, kontrolė ir rinkos priežiūra turi būti veiksmingos, nepriklausomos, tai yra nepaprastai svarbu užtikrinti būtent nepriklausomumą. Net ir e, atitikties pažymą išdavus reikia užtikrinti, kad transporto priemonės ilgą laiką atitiktų e, visas sąlygas, įskaitant ekonomi... aplinkos saugos sąlygas Mes e, turime e, išlaikyti ryšį tarptų e, pat mūsų išvadų ir e, tyrimojo komiteto išvadų. Nereikia skubėti per nelik daug su šiuo pranešimu ir aš labai džiaugiuosi tuo, kad prieš tai kalbėjo žėlis pranešėjas apie tai kalbėjo, mes turime žengti iki galo ir parengti pranešimą, kuris reikalautų, kad būtų įdėktos normos. Mes turime atsižvelgti į tai, kas bus išsiaiškinta šiandieną. Tokiu būdu mes užsitikrinsime piliečių ir ES vartotojų pasitikėjimą. Ačiū. <coughs> Ačiū dabar Bach. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad neturiu pasikartoti, bandydamas pabrėžti, kokia svarbi yra ši tema. Uh, Aš noriu pasakyti, kad negalima atsisakyti svarbių pranešimo dalykų vien dėl to, kad kai kurios smulkmenos mums netinka. Jau dabar yra transporto priemonių patvirtinimo institucijų, kurios tinkamai e, laikosi teisės aktų, kurios tinkamai kredituotos, kurios užtikrina tinkamą nuolatinę priežiūrą. Ko trūksta, tai yra tam tikros spragos ir galbūt neaiškumai esančiose teisės aktuose. Galbūt jas ir turėtume stengtis panaikinti. E, Karimas siūlo 14 pakeitimą, kurį aš sveikinu, tas e, atskyrimas, e, atskirtos gamintojų techninių tarnybų ir tipo patvirtinimo institucijų funkcijos yra be galo svarbus dalykas. Labai palaikau šią iniciatyvą. Taip pat karimą ištrynė tas, tuos įgyvendinamuosius teisės aktus, todėl kad Europos parlamentas čia jau turi prastos patirties, kad per juos reguliavimas yra sunkus. E, Karima 28 pakeitime siūlo uh, tokią instituciją, kurią vertintume, turėtume vertinti labai atsargiai. Rinkų priežiūra ES lygmenių. Taip, gerai, tačiau ar reikalinga kažkokia viršvalstybinė e, priežiūros institucija, nežinau. Iš esmės, ta bičiulių peržiūra e, pagrįsta priežiūra kaip siūlo komisija, aš nemanau, kad tai yra tai, ko reikia Europai. Manau, kad e, rinkų priežiūros institucija vienoje valstybėje narėje nebūtinai gali tinkamai prižiūrėti rinkų priežiūros institucijos veiklą kitoje valstybėje narėje, gali čia kilti visokių kolizijų. Ir Janar Gunar e, kalbėjo dar ir apie tai, kad e, Europos Sąjungoje yra daug MVI, kurie gamina e, automobilius. E, nedideliais e, kiekiais. Tai yra mažų e, serijų gamintojai ir manau, kad jiems reikia suteikti daugiau lankstumo, e, užtikrinant jų egzistavimą. Ačiū dabar Bilbao. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponė pirmininkė. mūsų šešėlinis pranešėjas, ponas Reikė, negalėjo ateiti. Jis prašė, kad aš dvi pagrindinės jo mintis išsakyčiau. Visų pirma, Alde frakcija pritarė, kad reikia įsteigti Europos masto sertifikatą. Neužtenka tik nacionalinio. Be to, šis sprendimas turėtų būti mm, sustabdytas, kol negausime tyrimų komiteto išvadų. Toliau Alessander, ačiū ponė pirmininkė. Aš visiškai sutinku su to, kas buvo pasakyta, ypač kai kalbam apie laiko terminus, apie kalendorių. Nėra prasmės skubėti priimti šį dokumentą, kol negavome tyrimų komiteto išvadų. Uh, būtų, nebūtų tiesiog prasmės. Taip pat aš sutinku, kad transportas gali būti siejamas šio požiūriu su vidaus reikalų komitetu. Mes dalyvavome Euro 5 ir Euro 6 diskusijose. Mes turėjome tą mūšį kartu kariauti, tame mūšyje kartu kariauti. Prevencija, mano nuomonė, yra labai svarbu. Nesame tokie naivus, žinom, kokia yra realybė pramonėje, ne tik Europoje, bet ir už Atlanto. Neleiskim, kad amerikiečiai apsimestų, kad jie yra angelai, kurie mus išgelbės, e, panaudodami savo aplinkos apsaugos agentūrą. Vokietijos inžinieriai važiavo ir bandė išsiaiškinti, kodėl e, azoto oksido atžvilgių vokiški automobiliai yra geresni negu amerikietiški. Ir čia jie išsiaiškino, kad tarša yra didesnė. Problema atrado būtent patys vokiečių inžinieriai. Mes e, nebandykime dabar smerkti visos Europos automobilių pramonės. Būkime atsargus. Kai kurios valstybės gamina mažus automobilius. Todėl kūro suvartojimas ten yra tiesiog mažesnis ir aplinkai daroma mažesnė žala. Pagalvokit apie tai. Atsisvelkime į tą veiksmį. Gal e, pirmajame etape galvotumėm apie emizijų, e, emisijų mažinimą, bet paskui gal suvartojimą turėtumėm galvoti, kaip sumažinti. Išnekam apie 3 litrus bet ar nereikėtų pirmiausia pereiti prie mažesnių automobilių? Jeigu gaminsime mažesnius automobilius, vartojančius mažiau kūro, parodysime visiems pavyzdį, nes kitų valstybių dukterinių įmonių padarytos klaidos e, meta šešėlį mums. Pagalvokime apie Junktinės Amerikos valstijas, pagalvokime automobilius Tesla, kaip ten e, technologijos keičiasi. Nenorim nukentėti dėl sprendimų, kuriuos priima kiti. Bet togi turime elektrinius automobilius, puiku. Jeigu jie yra ekologiškesni negu dabar. Automobilių pramonės strateginiai sprendimai yra susiję su valstybių narių politiniais sprendimais. Aš sutinku su to, ką sakė ponas Bach. Čiagi diskutuojame apie bendrą Europos masto e, instituciją, priežiūros instituciją. Nebus lengva tokią sukurti, nes automobilių pramonės viduje yra didžiulė konkurencija. Tai yra geras reiškinys, jis naudingas vartotojams ir suteikia geresnių galimybių šio sektoriaus darbuotojams. Kitas dalykas yra priekybos paslačių klausimas, naujovių kūrimo galimybės. Sutinku su tuo, kad turi būti taikomas kolegų priežiūros principas, valstybės turi kontroliuoti viena kitą. Čiagi kalbame apie strateginius sprendimus ir neturėtume būti naivus. Dėl sprendimų. pagalvokime, e, kaip galėtumėm dirbti palaipsniui, kaip sumažinti iš pradžių CO2 teršalus. Europa jau labai daug yra padariusi šioje srityje. Bet jeigu dabar perėsim prie NOX taršos, pamatysim, kad padarysim žalą pramoniai ir jos kuriamoms darbo vietoms. Nežinau, ar tai būtų teisingas pasirinkimas. Galvokime apie artimiausią perspektyvą, vidutinės trukmės laikotarpį ir tolimesnį ateitį. Galvokime apie mažus automobilius, apie naujas technologijas, apie tai, kaip masto ekonomikoje tokios technologijos galėtų būti pateiktos vartotojams ir gamintojams. Nuo paskutinis etapas bus visi struktūriniai pokyčiai. To padaryti staiga negalime, nes jeigu per daug greitai dirbsime, smoksime e, ženkliam, stambiam Europos ekonomikos sektoriui. Nepamirškime to ir kas dedasi už Atlanto. Ja, Dank, ich mich... Dieter Liebgrokov. Ačiū, noriu padėkoti komisijai už tai, kad jie ketina e, įtraukti naują rinkų priežiūros mechanizmą, tačiau, mano supratimu, reikėtų, reikėtų pasinaudoti turimais finansiniais ištekliais. Noriu padėkoti taip pat pranešėjai, tačiau kai kuriais klausimais esu nusteikęs kiek skeptiškai. E, pavyzdžiui, Europos rinkų priežiūros institucijos kūrimas. Nežinau, ar tokia institucija reikalinga pranešėja daug kur akcentuoja Volkswageną. Aš nemanau, kad reikia e, šio gamintojo paversti atpirkimo ožių. Ir tai sakau ne tik todėl, kad, e, arba ne, apskritai ne todėl, kad esu vokietis, tačiau dėl to, kad būtų daug kitų automobilių gamintojų, kurios taip pat sukčiavo. Uh, Kalbant apie griežtą e, gamintojų techninių tarnybų ir tipo patvirtinimo institucijų funkcijų atskyrimą, jei mes iš ties norime siekti nepriklausomumo ir skaidrumo, tai tos, tas funkcijų atskirimas yra būtinas. Kalbant apie transporto priemonių patvirtinimo e, mokesčio įvedimą vienodo mokesčio visose ES valstybėse narėse, nemanau, kad tai yra e, siektina, todėl kad e, gali būti taip, kad gyventojai tiesiog ieškos, kur tokias paslaugos gauti pigiau. Pereinamasis penkių metų laikotarpis, mano supratimu, yra per trumpas. Uh, ir verčiantis e, kai, kurias, kai kurius automobilių gamintojus nutraukti savo veiklą. Aš pateiksiu pakeitimą šio klausimo. Yes, uh, all, I... Labai ačiū. Pirmiausia, aš turiu pristatyti mūsų šešėlinės pranešėjos pranešimą. Jūs atrodo pamiršot mūsų, mūsų socialistus. Aš pirmiau tą padarysiu, o paskui pats pasakysiu. Pirmininkas sako, aš manau, kad Kristin De Vulf turėjo kalbėti. Kitą kartą pasakykit iš anksto. O dabar aš e, paskaitęs jos poziciją pristatysiu tai, ką pats statymą galvoju. Come on, speak, boss. Concentration, please. Susi... Susikaupkim, kolegos. Aš norėčiau priminti ponios grapinį pareiškimą. Jis sako, kad Europos masto tipo tvirtinimo institucijos įkūrimas yra gera mintis, kaip suprantame iš nuomonės projekto, bet tam reikėtų asignavimų iš biudžeto ir atskiro reglamento. Aš remiu koncepciją, bet nemanau, kad tokia tipo tvirtinimo administracija gali būti sukurta šiuo reglamentu. Tuo pat metu aš negaliu pritarti minčiai, kad reikia sukurti agentūrą, kuri būtų atsakinga už deleguotojų aktų prieimimą. Pagal uh, e, ES teigimo sutarties 200, 293 straipsnį vienintelė institucija galinti priimti tokį teisės aktą yra Europos komisija. Manau, kad būtina, kad Europos audito rūmai ar bet kokia kita specializuota Europos komisijos instancija galėtų atlikti auditą dėl automobilio tipo tvirtinimo valstybėse narėse, tol, kol bus įsteigta Europos e, institucija. Šiuo auditu turėtų būti galvojama apie visų valstybių narių administracijos padalinius, žiūrint, ar jie tenkina visus teisės reikalavimus. Taip pat būtų kontroliuojama valstybių narių vyriausybė, kuri turėtų pasirūpinti, kad teisės aktai būtų teisingai gyveninti. Geresnis e, valstybių narių bendradarbiavimas dėl taip patvirtinimo yra labai svarbus. E, bendras Europos komisijos mokslo ir žinių tyrimų centras, kuriame dirba mokslininkai atliekantis tyrimą, užtikrinantis nepriklausomą mokslinę, nes nepriklausomas mokslinės konsultacijas Europos komisija ir kitoms institucijoms, galėtų atlikti ir nepriklausomus tipo tvirtinimo testus e, greta valstybių narių atitinkamų institucijų tipo tvirtinimo e, darbo. Galiu pasakyti, kad mūsų frakcija e, parengę pakeitimų, kurie sumažintų naštą mažiems verslininkams, bet užtikrintų deramą apsaugą vartotojams. Toks yra mūsų šėlės pranešėjos pareiškimas. O dabar aš norėčiau keletą žodžių pasakyti iš savo pusės, nes esu vienas iš tyrimo komiteto narių. Man atrodo, kad svarbiausia tyrimo komitete arba bendrai galima išskirti tris elementus - kontrolę, skaidrumą ir tolesnį stebėjimą, kaip kas daroma. Ir dabar aš perinu į savo gimtąją kalbą, nes taip man bus lengviau kalbėti. Kalbėsiu vokiškai, nes tai yra techniniai klausimai kokybė ir transporto priemonių patvirtinimo įstaigų darbo e, kokybė turėtų būti geriau prižiūrima ir kontroliuojama. Europos transporto priemonių patvirtinimo institucijos įsteigimas yra gera mintis. E, rinkų priežiūros institucija turėtų būti atvira at, visiems, ji turėtų teikti um, viešus duomenis ir tai būtų, tai būtų kuriamos sąlygos tinkamesniai priežiūrai. Manau, kad nepriklausomi ekspertai turėtų atlikti e, šią priežiūrą. Iš esmės, teisinga būtų kurti reglamentą, perinant e, nuo direktyvos. Dabar e, turime 28 skirtingas transporto priemonių patvirtinimo sistemas ir rinkų priežiūros sistemas. Būtų protinga žengti e, žingsnį modernesnė kryptimi ir pasimokyti iš šio skandalo. Uh, kuriant bendrą sistemą. Ačiū. Ines Ajala Sender kalbėjo apie darbo vietų praradimą, tačiau kas kelia grėsmę toms darbo vietoms? automobilių gamintojai. Jie sukčiavo, jie apgavo žmonės, jie rizikavo žmonių gyvybę, jie lėmė tai, kad tūkstančiai žmonių mirė vėliau ir niekas iš jų nėra nubaustas, niekas nesėdi kalėjime. Jie visi yra apsaugoti, todėl kad būta nuostabiaus dermės tarp automobilių gamintojų ir komisijos. Ir aišku, čia kalbame kalbame ne tik apie Volkswageną. Dieteris e, teisingai pastebėjo, mes kalbame beveik apie visus Europos automobilių gamintojus. Ir e, mes nekalbame apie tai, kad Vokietijos inžinieriai atkreipė dėmesį į tai. Ir jie neskrido per Atlantą, skusdamiesi ten. Jie buvo pirmieji, kurie kreipėsi į Vokietijos federalinę vyriausybę, praneždami apie tai prieš penkis, šešis metus. Jie kreipėsi į komisiją ir niekas neatsitiko, niekas nevyko. Žinau iš Volkswageno, kad 300 eurų reikėjo sumokėti už vieną automobilį, kad būtų išvengta kontrolės. Tiksliau, reikėjo primokėti po 300 eurų kiekvienam automobiliu, kad jis turėtų tinkamai veikiančią sistemą. Dabar Volkswagenas turi sumokėti milijardinę skolas, pridaryta daug žalos. Ir tuo met, kai susidurta buvo su vien, pirmoju skandalu, visi tylėjo. Paprastai turi, įpras, dabartiniu scenariju turėtų viskas veikti kitaip, reikėjo saky, rodyti pirštų, durti ir sakyti, aha, va tie blogi, o mes tai geri. Ne, jie visi e, tylėjo prisisėmę į burnas vandens ir italai ir visi kiti. Todėl, kad jie irgi sukčiavo. Todėl reikalinga nepriklausoma priežiūros institucija. Nežinau, ar reikalinga tokia milžiniška institucija ES lygmenių, tačiau ši institucija turi turėti kompetencijas ir įgaliojimus atlikti atsitiktinius bandymus. Likščiau E, nepriklausomos aplinkosaugos organizacijos nuolat priminė, kad valstybės funkcija turėtų būti apsaugoti e, gyventojus. Mes daug kalbėjome šiandien apie nepriklausomybę, tačiau turime pabrėžti, kad ta įstaiga turėtų būti finansiškai nepriklausoma, nes tikrai būta taip, kad e, kai kurios transporto priemonės buvo tvirtinamos Luksemburgė, kai kurios Prancūzijoje, e, re, renkantis e, tvirtinimo įstaigą. Toje šalyje, kurioje galbūt tos normos nėra tokios griežtos. Ir tikriausiai nutiko ir taip, kad kai kas prarado darbo vietas dėl to, kad e, transporto patvirtinimo e, priemonės vyko kitose valstybėse. Vokietijos praktika rodo, kad jei investuotume vieną, kiekvienas vieną eurą į tą instituciją, tai galėtume kalbėti apie tinkamą sistemą, tinkamą nepriklausomą instituciją. Ji turi būti finansiškai nepriklausoma lygiai taip pat kaip Vokietijos techninės priežiūros institucija TUF E, kuri aiškiai pasako, kad šis automobilis nebegali toliau važiuoti, o šis e, leidimą gauna. Manau, kad ta institucija turi būti e, instanciškai nepriklausoma, tačiau finansiškai taip pat, nes priešingų atveju istorija kartosis. Aš tikiu, kad niekas nenori, kad ši istorija kartotųsi. Galbūt yra tokių, kurie tikisi, kad padarys kažką blogo ir išplauks. Tačiau ne mes to tikimės Dabar komisijos atstovė žodis. Much, Labai ačiū, gerimas pirminkė. Labas rytas visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos projektą. Komisija mano, kad tiek projektas, tiek pakeitimai atitinka labai didelė dalimi komisijos pasiūlymus jos projekte. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad tipo patvirtinimo sistema Europoje būtų veiksmingesnė, patikimesnė, gyvybingesnė. Mes manome, kad pranešimo tekstas atitinka tuos lūkesčių ir e, pritarė komisijos požiūrį tai, ką reikia padaryti. Mes labai džiaugiamės e, daugumą e, ir pakeitimų. Dar pasakysiu, kad labai svarbu, kad ir komisija, ir parlamentas ir šis komitetas siūstų tą patį aišku signalą, kad mums reikia e, geros e, patikimos sistemos ir e, kad ją reikia peržiūrėti. Mes nekalbame tik apie kosmetinius pokyčius, bet apie esminę peržiūros sistemos. Ir mes manome, kad toks stiprus signalas iš komiteto yra labai svarbus ir pritarė tam. Dabar nekalbėsiu konkrečiai apie atskirius pakeitimus, tačiau noriu atkreipti dėmesį keletą pakeitimų, siūlomų mes galime pritarti, pavyzdžiui, tiems pakeitimams, kurie siūlo užtikrinti daugiau skaidrumo, geriau atskirti e, skirtingų veikėjų vaidmenį ir tipo patvirtinimo procese. Taip pat pritarėme pakeitimams dėl aplinkosaugos dalykų. Ir mes manome, kad toks kelias yra teisingas. E, kalbėti apie aplinkosaugos aspektus. Dar vienas dalykas - rinkos priežiūros, gyvenimo procedūrų sustiprinimas. Jūs labai aiškiai pritarėte tam taip pat. E, detalių e, daug neminėsiu, bet tikrai e, noriu pasakyti, kad darbas mūsų yra. Jūsų darbas mums yra labai priimtinas ir mes galėsime su pranešėja susitikti ir dar kai ką išsiaiškinti, jeigu reikės. Keletas dalykų yra taip pat minima, dėl kurių komisija kyla susirūpinimo. Pirmiausiai siūloma įkurti nepriklausomą e, struktūrą. Mes siūlome priežiūros sistemą ir nepriklausomą e, priežiūrą, kuri užtikrintų, kad e, rinkos priežiūros vaidmenį užduotis atlieka valstybės narės ir taip pat e, žiūrėsime tai, ko reikia. Mes taip pat pritarėme labai nepriklausomumo aspektui, apie tai kalba pranešė, tačiau nepriklausomas yra tik vienas iš elementų, yra ir finansų klausimas, darbuotojų laiko e, tokios e, struktūros. Ir mūsų nuomonė reikia lab, daugiau nepriklausomo visoje sistemoje, bet nebūtinai reikia sukurti nepriklausomą struktūrą. Dar vienas dalykas, kuris kelia mums klausimų, yra e, tvarkaraštis. Mes vertiname emis komiteto darbą ir išvadas, bet dar kartą norėtume pasakyti, kad tikrai laikas mus spaudžia. Mes turime reformuoti sistemą, kuri neoptimali, kuri neužtikrina gerų rezultatų ir, kaip jūs patys sakote, nepakankamai atsižvelgiama toje sistemoje į vartotojų apsaugą. Bet koks dėlsimas. simas vilkinimas būtų nenaudingas. Mes nekalbame apie skubą, ne, skubėjimą neapdairų, kuris pakenktų kokybei, tačiau reikia, kaip galima greičiau, išnagrinėti mūsų pasiūlymą. Paskutinės pastabos yra susijusios su emisijų taisyklėmis tiesiogiai. E, mums E, atrodo, kad e, tipo patvirtimo teisės aktai nėra tiesiogiai susiję su e, techniniais dalykais, kaip kad variklių apsaugos strategijos ar kiti elementai. Yra kitų teisės aktų, kurie užsima emisijų klausimais ir atsiras atitinkamų taisyklių, kurios atsispindės pateiktuose pasiūlymuose. Dabar mes e, ieškome geriausių apibūdimų ir šiaip galiu pasakyti, kad pritarėme pateiktam e, pranešimo projektui. Dabar pranešiai žodis. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš džiaugiuosi, kad e, Europos komisija šiandien sako, kad reikia dirbti greitai. kadangi Europos komisijos pasivumas jau dešimtmečius užsitėsi. Tvarkant šį dosiją, tai yra labai bloga padėtis. O aš noriu štai ką pasakyti. Ši tema nepaprastai svarbi. Ir jeigu mes e, neturim skubėti, tai neturim skubėti, nereikia sukurti tokio teisės akto, e, kuris po dviejų ar trejų metų leis atsirasti naujam skandalui. Tai negali, taip negali būti. Dar vienas dalykas. Kolegos, koks mano tikslas? Ir mes turim bendradarbiauti pietis į petį su IMCO ir ENVI. Taip, iš tiesų mes pateikėm iš karto e, emisijų pavyzdį, nes būtent šis skandalas e, dabar neseniai iškilo ir nėra jokios priežasties e, sakyti, kad jeigu kontrolė nėra veiksminga ir e, NOX normų nesutikrina, tai. E, autokontrolė gali būti, aut, automobilių patikra gali būti gera. Ne, taip negali būti. Jeigu nesilaikoma taršos taisyklių, variklių taisyklių, tai nieko nepadarysim. NOX yra tik tai Esbergo viršūnė ir e, iš to gali išplaukti rimtų sveikatos skandalų, aš manau. Kolegos, dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau Jums pasakyti. Visi kartojo du svarbius žodžius - kontrolės ir nepriklausomybės žodžius, terminus. Kolegos ir ponė pirmininkai, jūs pats teisingai pasirėt, kad šiandien dar turim kalbėti apie finansinę nepriklausomybę. Aš manau, kad šiandien mes negalim savo leisti gyventi be kontrolės. Aš e, pati žinau, kad reikia tos didelės agentūros. E, su komisijos e, nariu Ferhoigen anksčiau dar šnekėjau apie tai. Ir šiandien aš dar kartą teikiu tokį pat realų klausimą komisijai kokia būtų tos agentūros nepriklausomybė, kokiu mastu ji būtų nepriklausoma. Ir jūs labai pagristai sakėte, kad pagrindiniai klausimai turi būti sprendžiami šioje, šiame pranešime. Kas garantuoja, kas nusprendžia? Jūs teisingai akcentavo tą, kas, kas suteikia patvirtinimą. Kokios yra realios sąlygos, nes tai bus tikras iššūkis patikrinimas. Aš e, manau visų pirma, kad reikia sugrįžti prie e, tyrimų komiteto išvadų. Negalime taiksyti su tokiais argumentais kaip automobilių pramonės darbų, kuriamas darbo vietos ir nedarbo didėjimas. Ką aš čia noriu pasakyti? Automobilių pramonės darbuotojai tampa tokių skandalų, kokį dabar turėjome aukomis. Kodėl? Todėl, kad tie žmonės e, yra apkaltinami už klaidingą programinę įrangą, tarsi jie tai dėl to buvo kalti, o šiandiengi iš tikrųjų tie patys darbuotojai turi e, konvertuoti pramonę, jie turi perėti prie naujoviškų technologijų, aš galvoju apie vandenilinės technologijas ir panašiai. Tai tie žmonės tą turi padaryti ir darbuotojai yra pirmosios aukos, nes uh, Viskas, ką šiandien matome, e, buvo labai toleruojama institucijose. Mes nebegalim toliau tuščiai diskutuoti, o tikslas yra labai aiškus ir jūs, mėly kolegos, puikiai žinote. Tikslas mūsų yra neapsiriboti tik Volkswagenu. Mes turim kalbėti apie didelį kiekį automobilių gamintojų. Didelė dalis jų nebėra tik tai Europoje. Dieselgate mums labai aiškiai parodė, mums teisės aktų kuriejams parodė, kad galime pademonstruoti, kad Europa turi nustatyti normas, kurių privalu laikytis. Ir antras dalykas, turi apsaugoti vartotojų teisę, nes dabar e, tos teisės buvo tiesiog, net žodžio prasme, apiplėštos. Todėl mes turime galiausiai padėti tašką šioje istorijoje ir sukurti naują Europos pramonės istoriją, parodyti, kad Europa E, egzistuoja tam, kad apsaugotų savo piliečius, jų sveikatą ir aplinką. Ačiū. Ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 13 diena 12 valanda. Mūsų posėdis dabar tarsi baigtųsi, tačiau toliau tęsime iš karto koordinatorių posėdis bus, kuris yra uždaras.